Dear colleagues, please, thank you. Mėly kolegos, prašau visų e, leisti mums pradėti posėdį. Visų pirma, darbo tarkės tvirtinimas. Darau prielaidą, kad ją patvirtinome. Ačiū. Noriu pasisveikinti su Europos centrinio banko pirmininku Mario Draghi. Padėkoti jam už tai, kad atėjo pas mus į antrąjį šių metų e, piniginės politikos dialogą. Kaip prisimenate, pirmasis e, įvyko vasario šeštąją, o po šiandieninio dialogo įvyks klausimas dalyvaujant Mario Draghi kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkui. Kaip žinome, ne paskutinio vykusio e, piniginios politikos dialogo ECB situacija nepasikeitė dėl įprastinių piniginės politikos priemonių. Taip pat, kaip žinome, e, banko e, valdyba nusprendė, kad taikomos priemonės galios iki šių metų pabaigos ar netgi ilgiau prireikus. Bet kokiu atveju tol, kol uh, įvyks reikalingi struktūriniai tvarūs prisitaikymai pasikeis situacija dėl augančios infliacijos ir e, taryba, banko taryba taip pat pareiškė, kad jei perspektyvos prognozės pablogės, bus koreguojami sprendimai dėl kiekybinės, dėl e, turto supirkimo politikos. Svarbiausia, kad nekiltų rizika ekonomikai. Ir bankas konstatuoja, kad turi visas reikalingas priemonės, uh, kad galėtų atremti bet kokią geopolitinę arba kitokią e, krizę. Iki šiol ECB politika vadino labai svarbu vaidmenį, užtikrinant pinigų politikos e, paskirstimo kanalus, e, skatinant paklausą ir taip pat padėjo visoje eurozonoje pasiekti augimo viešajame ir privačiajame sektoriuje. Jau matome šios vykdytos politikos rezultatus, kurios dėka infliacija turėtų pasiekti ECB numatytą infliacijos e, kriterijų. E, ponas Dragi yra pasirengęs kalbėti apie ECB politiką, apie, e, taip pat apie breksito pasiekmes euro zonos stabilumui. E, diskusijose kalb... aptarsime dvi temas, kurias išrinko Ekon komiteto koordinatorių rengdamiesi šiam dialogui. Visų pirma, finansinių inovacijų klausimą bei piniginės politikos e, ir pa Taip pat ar, ar obligacijų ilgalaikės palūkanų normos buvo pervertintos ar ne. E, mes pasiruošėme šiam klausimui su e, šios įties ekspertais ir konstatuojama, kad nuo 2016 e, rūpiučio mėnesio ilgalaikės palūkanų normos augo. Tai paaiškintina iš dalies tuo, kad keitėsi palūkanų norma situacijoje dėl Federalinių rezervų banko priimtų sprendimų. Taip pat e, kitas svarbus veiksnys buvo įtampos šaltiniai Europoje. E, Nors ankstesnis, pirmasis mano minėtas veiksnys skatins palūkanų normų kilimą, antrasis veiksnys e, gali duoti kitokio poveikio. Tačiau jeigu bus pernelik sparčiai atsisakyta kiekybinio e, kiekybinio skatinimo politikos gali išaukti valstybėms refinansavimo kaštai, kai nieko nebeliks ar fiskalinės erdvės arba jį labai sumažės. Taigi turime daug temų ir laukiame jūsų pristatymo, ponia Dragi. Prašau. Ačiū, ponia. Pirmint, gelbėmi ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariai. Ponės ir ponai, man tikrai malonu grįžti čia ir kreiptis į Jūs e, šiame dviejų dienų klausime. Džiaugiuosi ir tuo, kad nusprendėte, jog šiandienos klausimo tema turėtų būti finansinės inovacijos. Tai tik vienas e, aspektas platesnėme inovacijų procese, kurias stebime ekonomikoje. E, tačiau tai lemiamos svarbos veiksnys, atsižvelgiant į tai, kokį vaidmenį finansinės rinkos vaidina išteklių paskirstime. Prieš aptardamas šią temą norėčiau visų pirma apžvelgti ekonominės perspektyvas ir aptarti ekonominės politikos padėtį ekonominis augimas, e, atsigavimas e, tampa solidus ir jis e, tvirtėja įvairiose sektoriuose ir šalyse. BVP Europoje išaugo šeštąjį ketvirtį išėlės ir išaugo 1,7 procentais 2017 pirmąjį ketvirtį. Nedarbas nukrito iki žemiausio lygio nuo 2009. -ųjų vartotojų ir verslo nuotaikos yra geresnės ir dėl to manome, kad augimas ir toliau auks ateinančiais mėnesiais. E, Grėsmi e, pozityvioms perspektyvoms mažėja ir rizika, kuri buvo iškilusi praėjusiais metais, rizikos veiksniai praėjusiais metais egzistavę dabar labai ženkliai sumažėjo tai, kad e, vidinis vartojimas ir investicijos yra pagrindiniai varikliai e, skatinantis atsigavimą. Taip pat pasiekia, kad tas atsigavimas būtų gyvybingesnis ir, e, e at, ir leidžia suspirti e, rizikos veiksniams. Nežiūrint to, kad atsigavimas yra tvirtas ir nežiūrint to, kad e, vartotojų perkamojo indekso E, perspektyvos yra vidutinės, vis dėlto infliacija išlieka nedidelė. Tačiau e, skatinimas paklausa yra dar nepakankama, kad užtikrintume e, konvergenciją infliacijos rytį ir pasiektume mūsų ilgalaikio tikslo. Kad viduje kainos sustiprėtų, reikia kitų sąlygų ir kriterijų, kurie savo ruoštų yra priklausomi nuo e, piniginės e, situacijos, piniginės politikos veiksnių. Birželio mėnesio posėdėje e, val, valdančioji taryba aptars ateities perspektyvas. Ir, Ir re, taip, taip padarys remdamasi konkretesnė informacija, kurios pagrindu uh, parengs vertinimą dėl rizikos pasiskirstimo bei augimo ir infliacijos tendencijų. Bendrais bruožais esame įsitikinę, kad e, parama piniginiai politikai taip pat per mūsų gairias yra būtina tam, kad e, būtų iš naujo absorbuoti, nepanaudoti ištekliai, kad infliacijos lygis sugrįžtų į normalų, tai yra būtų netoli 2 procentų vidutinės trukmės laikotarpių. Prašėte, kad šiandien su jumis aptarčiau ilgalaikių palūkanų normų dinamiką. Per pastaruosius kelis dešimtmečius e, ilgalaikės obligacijų palūkanos mažėjo. Nors, dėl, e, nors žemesnės palūkanos atspindi piniginę politiką, kiti veiksniai e, buvo ap, apspręsti struktūrinių veiksnių. Tarp šių veiksnių visų pirma vis a, augantis, vis daugiau lėš, vis dėlis lėš, lėšukis atidedamas e, santaupoms, e, čia senėjančių gyventojų, taip pat didelis valstybių suskolinimas bei žemas našumo augimas. Jei, jeigu norime, kad ilgalaikės palūkanų normos išauktų, pasiektų aukštesnį lygmenį, reikia imtis tų jas apsprendžiančių veiksnių. Tai reiškia, kad reikia struktūrinių veiksmų Europos ir nacionalinių lygmenių. Mūsų piniginė politika savo ruoštų e, buvo esminė sprendžiant e, ciklinę, cikliškumo aspektą. Kalbu apie santaupas ir poreikį investicijoms, bet taip pat poveikį kainoms. Siekdami paremti e, nominalias pajamas, mes siekiame skatinti vartojimą. Tai yra būtina sąlyga, kad infliacija uh, būtų netoli 2 procentų, bet nedidesnė nei 2 procentai. Ir siekiant užtikrinti dinamiškesnę ekonomiką, tikimės grįžti prie e, sveikesnės, aukštesnių palūkanų normų politikos. Noriu dabar perėti prie finansinių inovacijų temos. Santaupų ir investicijų sąsajos e, mane veda prie jūsų šiandien pasirinktos temos. Siekiant didesnio našumo eurozonoje svarbu užtikrinti geresnį kapitalo paskirstimą ir pasiekti, kad jis būtų produktyviai panaudojamas. Inovacijos, e, finansinės priemonės, infrastruktūra, paslaugos yra tos sritis, kurios turi, kurias turi būti investuojama. Taip pat ir finansinės rinkos gali subūdinti svarbu vaidmenį šiuo požiūriu. Finansinės inovacijos yra testinis procesas. E, jos nuolatos e, atsiras dabar praeitįje. Pavyzdžiui, e, apsaugotojai taip pat informa... mums reikia spręsti ir tokius dalykus kaip informacijos asimetrija. Kai kurios praeitie atsiradusios inovacijos pradėjo sumažinti sandorių kaštus ir tai tapo mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai tai kredito kortelės arba e, pinigų automatai. Šiandien e, finansinių technologijų taikymas bankininkystės e, ir paslaugų sektoriui yra E, stipri transformuojanti jėga. Mes atidžiai stebėme, kaip viskas čia keičiasi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kad geriau suvoktume jų poveikį, įvertintume riziką ir galėtume tinkamai koreguoti e, e, teisinę aplinką prireikus bei prisitaikyti institucinių požiūrių ir paremti inovacijas prireikus. Pateiksiu keletą konkrečių pavyzdžių, kurie įrodys, kodėl finansinės technologijos yra labai glaudžiai, labai svarbios mūsų e, užduotims. E, mums svarbiausia yra e, tie kanalai, kuriais daromas poveikis ekonomi, esminiai ekonominiai politikai. O finansinės technologijos potencialiai gali paveikti tai, kaip ekonomika bus finansuojama. Ateityje jos gali veikti ekonominės politikos perdavimo mechanizmus ir taip pat finansavimo sąlygas. Europos centrinis bankas išlieka atidus ir stebi visas e, naujas tendencijas. Kalbant apie eurą, Europos centrinis bankas ir eurosistema yra e, iš esmės suinteresuoti mokėjimų sistemų ir rinkos infrastruktūros našumu. E, vienas iš svarbiausių finansinių technologijų inovacijų sričių, kuris gali paveikti mokėjimų sritį, tai vadinamųjų DLT technologijų sritis. Atsižvelgiant į tai, kad e, situacija čia keičiasi sparčiai, reikia įvertinti galimą didesnę riziką, kurią gali sukelti E, tos technologijos taikymas mokėjimams, klyringui ir atsiskaitimų infrastruktūrai. Viena iš galimų e, grėsmių rizikos tai e, rinkos susiskaldinimo padidinimas, jei jei įsitvirtintų skirtingas požiūris į DLT technologiją skirtingose valstybėse narise. Be to, euros, eurosistemos priežiūros sistema turi išlikti naši, veiksminga, jeigu mes norime tinkamai e, įgyvendinti mums patikėtą atsakomybę už ją. Eurosistema, žinoma, turi užtikrinti sklandų mokėjimų sistemų funkcionavimą. Finansinės technologijos finansų sektoriui suteikia bendra, bendrai galimybę teikti našesnės ir kokybiškesnės paslaugas namų ūkiams ir įmonėms. Šios technologijos, pavyzdžiui, palengvina bankams e, galimybės e, tobulinti verslo modelius, sumažinti kaštus ir išnaudoti naujas atsiverančias verslo galimybės. E, finansinių technologijų įmonės gali pasiūlyti papildomai e, paskolų kapitalo šalia bankų ir daugiau galimybių gauti kreditų, pavyzdžiui, per e, skolinimo e, partneriams platformą. Taip galime sumažinti ir galimų, galimų krizinių situacijų pasiekmes. Taip pat e, skaitmeninės technologijos ir, ir inovacijos yra susiję ir su kai kuriomis grėsmėmis. Pavyzdžiui, būtina e, koreguoti e, protingo rizikos e, ribojimo sistemą atsižvelgiant į finansinės technologijas. Taip pat reikia užtikrinti lygias galimybės ir nauj, naujiems ir jau veikiantiems ekonominiams subjektams ir suteikti reikalingas priemonės, kad būtų galima atremti naujas, naujus iškylančius rizikos veiksnius. Ir čia mes aktyviai dirbame ir Europos, ir tarptautiniu mastu. Be to, rizika susijusi su naujosiamis technologijomis turi būti labai kruopščiai valdoma, ypač atsvilginti tai, kad yra e, sudėtinga e, kibernetinių grėsmių situacija. Kibernetinių grėsmių atremimas e, yra vienas svarbiausių e, mūsų prioritetų. ECB priežiūros struktūros sprendžia šį klausimą iš įvairiausių perspektyvų. Finansinių, kaip finansinių rinkų infrastruktūros priežiūros institucija turime pasirūpinti, kad atskiros sistemos ir bei visas tinklas uh, būtų atsparus kibernetiniams išpoliams. Mes atidžiai stebime, kokias galimas grėsmės kelia finansinės technologijos. Norime ir paskatinti finansinės technologijas. E, platforma, kuri prad... buvo e, pristatyta birželio mėnesį, dabar jau vaidina labai svarbu vaidmenį ir prisideda kuriant integruotą ir suderintą euro mokėjimų ir e, post-trade paslaugų sistemą. ACB veikia ir kaip katalizatorius, kurdamas e, tikrą Europos rinką, mokėjimų ir vertybinių popierių Europos rinką. Finansinės e, tendencijos yra aiškios tarpusavėje susijusios sampratos, todėl e, koreguodami reglamentavimo aplinką turime užtikrinti, kad finansinė integracija ir finansų e, sistemų plėtoti bendrai sustiprintų visas finansų sistemas. Būtent todėl ES įstatymų kuriejai vaidina tokį svarbų vaidmenį čia. Visą Europą apimanti sistema, kurios pagrindų būtų reglamentuojamos finansų technologijos ir, būtų susi, ir kurios būtų susijėtos su kapitalo rinkų sąjunga, būtų labai svarbus dalykas. Tai taip pat paskatintų tarp valstybinės investicijas ir plėtrą. Kaip suprantate, finansinės technologijos potencialiai gali užtikrinti didesnį finansinio sektoriaus našumą, padėti sukurti geresnius produktus ir sumažinti kainas vartotojams. Tačiau jis susijęs ir, jos susiję ir su, su kitais dalykais. Jos kelia ir naujų rizikos veiksnių ir kelia klausimų reglamentavimo institucijams. Mums tenka visus tuos klausimus atremti. E, tikėtina, kad reikės įvairių atsakymų reglamentavimo požiūrių. Atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio finansinės technologijos um, įsitvirtins, reikės atitinkamai spręsti, reglamentuoti visus klausimus, tačiau nereiktų, e, prie, nereiktų suvaržyti šių sveikų tendencijų. Noriu pasakyti, kad euro, e, eurozonos ir ekonominės ir ekonominės perspektyvos yra geros, rizikos grėsmė yra mažesnė. Tačiau reikia pasiekti didesnio struktūrinio ekonomikos augimo ir čia reikia didesnio uh, našumo augimo. Kad tai vyktų, reikia pasitelkti inovacijas. Struktūrinės reformos yra būtinos, kad, sutik, kad sukurtume tokią verslo aplinką, kuris skatintų inovacijas ir O reglamentavimo aplinka turi atitinkamai prisitaikyti ir keistis. Ir, ir iniciatyvos Europos ir nacionaliniu mastu gali prie to prisidėti. Ekonomikos ir pinigų sąjunga turi klėstyti, tačiau kad tai vyktų, turime modernizuoti reglamentavimo aplinką, turime būti pasirengę skatinti inovacijas, e, taip pat ir e, ekonomikos ir pinigų sąjungos veikime ir laukiu diskusijų, taip pat būsimo komisijos pamastymų dokumento dėl ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo. Ačiū uždėmesi. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Thank you, President Draghi. Labai ačiū pirmininkui Draghi. Ačiū už tokį išsamų pasisakymą. Ypač mums. Uh, Ypač mes vertiname jūsų išsame analizę apie finansinės technologijas. Mūsų komitetui tai labai rūpimas klausimas, taigi su malonumu išklausime jūsų vertinimo. Dabar pradėsime klausimų ir etapų e, e, raundą. Visų pirma, Brian Hayes, prašom. Ačiū. E, sveikinu pana Dragė vėl e, grįžusi mūsų komitetą. Tikrai labai padrasino jūsų pastabos apie finansinės technologijas. Tai labai svarbu Europos parlamentui. Jūs kalbėjote apie tai, kokią riziką kelia finansinės technologijos ir kokios naudos gali atnešti. Norėčiau e, pateikti porą klausimų. Pirmas klausimas susijęs su Junktinės karalystės pasitraukimu dėl e, bankų persikelimo iš Junktinės karalystės į eurozoną. Kaip žinia, Europos centrinis bankas bendradarbiaudamas e, su reguliavimo institucijomis priema galutinį sprendimą dėl licencijų suteikimo tiems bankams, kurie nori įsteigti eurozonoje. Čia jums labai svarbus vaidmo tenka. Jūsų e, kolega Esma ir Ijopa kalbėjo apie tai, kokią riziką kelia e, ta situacija, kad e, gali būti ir nesukurtos vienodos sąlygos visiems bankams eurozonoje. Ką tokiu atveju darytų Europos centrinis bankas? Ir dabar antras klausimas susijęs su Airija. Kai kila bankų krizė, vienas iš bankų, kuris priklausė valstybei ir kuris buvo sisteminės svarbos bankas, tai yra vienas iš 125 tokių bankų. Taip pat turėjo problemų ir aš dabar noriu pastirauti. Kaip Jūs manote, ar dabar būtų e, laikas iš dalies kokį nors banką parduoti? Na ir kalbant apie tą Airijos banką, Ar tokio banko dalinis e, pardavimas atneštų naudos airiams ir ar tai užtikrintų stabilesnę airijos bankų sistemą? Ačiū dėl jūsų pirmo klausimo. Be abejo, Europos centrinis bankas ruošiasi visoms galimoms pasiekmėms, kai Junktinė karalystė pasitrauks, tai yra susiję ir su priežiūros klausimais. Bankai tam taip pat rengiasi ir planuodami būsimus veiksmus mes palaikome labai glaudžius ryšius su tais bankais. Kaip jūs pastebėjote, daug kas priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo nacionalinių kompetitingų institucijų. Ir be abejo, mes esame pasirengę padėti bankams reorganizuoti savo veiklą eurozonoje. Labai svarbu, kad šie bankai imtųsi laiku visų parengiamųjų veiksmų. Tai turi būti padaryta laiku. Galbūt apie tai jau kalbėjome ir aptarinėdami kitus klausimus, bet kalbant apie Brexit, daug kas priklausys nuo to, kaip tas Brexit procesas bus suvaldytas. Jeigu jis bus valdomas gerai, tai e, nemažai rizikos veiksnių iš viso nepasirodys. Taip pat daug kas priklauso ir nuo pačių bankų, taigi jo, jie laiku taip pat turėtų tam pradėti renktis. Mes turime užtikrinti, kad visi bankai, kurie veikia eurozonoje, atitiktų e, bankams keliamus standartus. Na, negaliu pasakyti, ar pasibaigus Brexit procesui bankų sistema sustiprės ar susilpnės. Uh, Bet kaip jūs pastebėjote, iš tikrųjų yra rizika, kad bus fragmentuota bankų priežiūra, kad atsiras tam tikrų spragų. Na ir dabar mes šio klausimo dar negalime spręsti. E, bankai gali nuspręsti steigti filialus trečiosiose šalise ir jų veiklos nebus galima stebėti Europos lygių. Na ir jums teisės aktų kuriems teks imtis veiksmų, norint užtikrinti, kad uh, E, panašiems rizikos veiksniams būtų taikomi e, tie patys standartai, e, tie patys teisės aktų reikalavimai. Čia labai svarbus vaidmuo teks ir jums. Dėl antro klausimo viskas priklauso nuo Airijos vyriausybės. Dėl to, kada to banko akcijos pateks į pirminę rinką. bet svarbu, kad būtų perkelta našta nuo mokesčių mokėtojų privačiam sektoriai. Ir turiu pasakyti, kad Airijos bankų sistema padarė tikrai labai ne, nemažai pažangos nuo to laiko, kai buvo kilusi bankų krizė. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad paminėjote tą problemą, jog bankai gali teik, steigti savo filialus trečiosios šalise arba ten steigti kažkokias tai brokerių įmonės. Na ir taip, iš tikrųjų, e, tam tikrus rizikos veiksmus turės spręsti nacionalinės kompetitingos institucijos per važberės. Nežinau, ar tai būtų geras e, toks elgesio, gero elgesio pavyzdys, bet aš kaip ir EPP pasielgsiu. Aš noriu užduoti Jums daug klausimus. Mes matome penkių pirmininkų pranešimą ir jame e, daug kalbama apie dabartinę situaciją ir Jūs e, kalbėjote, pavyzdžiui, apie ekonomikos ir pinigų sąjungą ir kalbėjote apie tai, kad dabar tikrai labai aktuolus šios sąjungos institucinės sąjungos aspektas. Uh, Mes e, taip pat e, girdime, kad kalbame apie tai, kad Europos stabilumo mechanizmas galėtų tapti mūsų e, Europos valiutos fondo priemonė ir siūloma yra laikytis tarp vyriausybinio metodo. Kaip Jums atrodo, ar penkių pirmininko ataskaitoje pateiktas požiūrės leistų gerai funkcionuoti Europos ekonomikos ir pinigų sąjungai, ypač atsižvelgiant į mūsų labai integruotą E, ekonomikos e, ir biudžeto politika. O biudžeto politika kol kas, kaip žinia, yra atsakingos valstybės narės. Antras mano klausimas yra susijęs su tuo, kaip mes, e, kas bus po to, kai baigsis dabartinės politikos galiojimo laikas, jį galios iki šių metų pabaigos. Ir žinome, kad uh, Laukiame dabar žinių apie tai, ką jūs darėsit, darysite po metų pabaigos, ypač kai, kas bus su atlyginimais. Berlyne praeitą savaitę mes girdėjome apie tai, kad nuo birželio mėnesio pagal tam tikrus rodiklius galima būtų pradėti kalbėti apie tai, kad reikėtų jau pradėti atsisakyti dabar taikomų pinigų politikos priemonių. Kaip Jūs pakomentuotumėte tokius pareiškimus? Um... Labai ačiū. Aš sutinku su Jumis, nors galbūt taip ir neturėčiau sakyti. Iš tikrųjų dabar e, bandoma kalbėti bent jau apie e, pirmą projektą siekiant daugiau pažangos ateityje. E, veiksmai trumpalaikė perspektyva skiriasi nuo ilgalaikės perspektyvos. Kalbant apie pokyčius SM, tai labiau susijęs su ilgalaikė perspektyva. Ir galbūt tam reikės keisti ir sutartį, bet leiskite pasakyti štai, ką kol kas žymiai dar gerokai per anksti e, teikti e, konkrečias pastabas šiuo klausimu. Mes dar turime palaukti. Kalbant apie e, stabilumo mechanizmą, tai mes e, turėsime kartu nuspręsti, kokiu keliu norėsime eiti. Ir tai nebūtinai reiškia, kad bus vadovavimas tokiamis pataisyklėmis kaip ir dabar. Bet svarbu, kad mes um, eitumėm prieki po truputį. Dabar dėl pinigų politikos. Kaip žinia, kitą savaitę įvyks valdančiosios tarybos, valdančiosios valdybos e, susitikimas ir Ten bus e, kalbama apie e, tai, e, kiek reikės darbuotojų. Nors ir pastebima augimą, ir ko gero taip ir bus ateityje, tas augimas yra stabilus, nes jisai yra susijęs su vartojimo, ne su eksportu. Ir tokį augimą matome įvairiose šalise ir įvairiose sektorėse. matome, kad vis daugiau šalių atsigauna. Ir mes taikome tokį indeksą kaip pridėtinės vertės augimo indeksas įvairiose šalise. Kuo tas indeksas didesnis, tuo didesnis ekonomikos augimas ir matome, kad šiandien to indekso vertė yra tokio, tokia pati kaip ir 1997 metais, dar gerokai prieš krizę. Ir ko gero galima pasakyti, kad nemažai problemų, su kuriamis buvome susidūrę krizės metu, tai yra finansinis e, fragmentavimas, nevienodas ekonominės politikos taikymas, nevienodas eurozonos valstybių augimas. Dabar šios problemos jau įveiktos. Tuo pat metu pasakysiu štai ką. Uh, Pažvelkime į infliaciją. Matome, kad infliacija vis dar maža. Dabar jis sudaro apie 1,9 procento, taip daugiausia atsitiko dėl energijos kainų pokyčių. Jeigu kris energijos kainos, ko gero mažės ir e, infliacija. Bet e, pati infliacija yra prislopinta, nedidelė ir jau nekartą minėjau dėl ko. Atlyginimai vis dar auga labai vangiai, nors mes jau pradėjome pastebėti, kad tam tikrose eurozonos šalise tie atlyginimai pradėjo aukti tam tikrose sektoriuose, bet kol kas pernelyg anksti galvoti apie tai, kad reikėtų dėl to keisti pinigų politiką. Na ir mes ketiname ir toliau vykdyti dabartinę politiką. Notis Marijas. Ačiū. Ponas Dragi, kada ir esant kokiamis aplinkybėmis Europos centrinis bankas e, prims sprendimą dėl turto supirkimo politikos taikymo Graikijoje? ar tai bus susijęs su PSPP programa? Ir dar vienas klausimas. Graikijos bankas 2015-2016 metais išleido 42,5 milijardo eurų tam, kad supirktų e, didžiulių koncernų akcijas. Ar tai būtų siema su CDDP 3 programa? ir kaip ši programa būtų taikoma Graikijos įmonėms. Ar tai nepadėtų sukurti daugiau užimtumo? Ir dar noriu pateikti klausimą dėl pinigų politikos. Strasbūrė e, gegužės 17 dieną buvo pristatytas pasiūlymas dėl e, pinigų politikos. Ar gali atsitikti taip, kad Europos centrinis bankas pradės laikytis uh, lankstesnės ir mažiau centralizuotos e, politikos būtent pinigų srityje, tam, kad e, nacionaliniai bankai galėtų vykdyti tokią pinigų politiką, kuri labiau atitinka nacionalinių šalių interesus ir poreikius. Ar e, gyvendinant turto supirkimo politiką bus atsižvelgiama uh, ir į specifines šalių sąlygas, pavyzdžiui, e, padėti Graikijoje. Galbūt Europos centrinis bankas e, galėtų vykdyti savo politiką labiau atsižvelgdamas e, į Graikijos ypatumus. Graikija e, pasiūs laiko 70 milijardų eurų. Norėtumėm sužinoti, e, kokia yra jūsų banko pozicija. Ačiū, atsakysiu jūsų pirmą klausimą. Ko reikia? Reikia, kad sėkmingai baigtųsi dabartinės darybos. Ir mes tikrai sveikiname tą sustarimą, kuris buvo pasiektas pareigūnų lygmenių. Uh, Tik, tikrai tenka apgailestauti, kad per paskutinį Eurogrupės postą nepavyko susitarti dėl skolos valdymo priemonių. Dabar dėl kitų institucijų e, skolų tvarumo. Europos centrinis bankas ir valdančioji taryba veikia visiškai nepriklausomai. mes turime išlikti tvirti ir nepalankiamis aplinkybėmis. Jūs kalbėjote apie, ir nekartą kalbėjote apie e, įvairius rizikos valdymo būdus. Visų pirma, būtina pasiekti visišką susitarimą. Reikia susitarti dėl tokių skolų valdymo priemonių, kurios užtikrintų, kad skola būtų tvari laikui bėgant. Toliau dėl jūsų antro pasiūlymo. Jeigu 19 centrinių bankų vykdytų skirtingą pinigų politiką, tai galų gale e, turėtumėm 19 skirtingų valiutų. Na, o dabar e, Europos centrinis bankas nustato tikslus visai eurozonai, ne atskiroms šalims. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie infliaciją, Tai kalbame apie infliaciją visai eurozonai, o ne apie infliaciją vienai ar kitai eurozonos šaliai. Ačiū. Dar šis tas. Pirmininkė. Mano pasiūlymas buvo kiek kitoks. Aš kalbėjau apie Graikijos centrinį banką. E, Graikijos centrinis bankas, vykdydamas turto supirkimo politiką, išleido 42,5 milijardo. Ir klausimas štai koks. Kokiams aplinkybėms esant Graikija gali supirkinėti Graikijos bankų ir įmonių akcijas ir obligacijas? If and when. Jeigu ir Jeigu ir tokia atveju, jeigu turto supirkimo politika bus pradėta taikyti ir Graikijai, Ir jeigu Graikijos įmonės atsitik, atitiks turto supirkimo programos kriterijus, tai jos galės dalyvauti šią programoje. Ačiū. Ramon Tremoza. Grazie, prezidentė. Ramon Tremoza. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Ir norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią Europos Indijos banko pirmininką poną Dragį. Nuo 2016 m. birželio mėnesio Europos centrinės bankas supirko uh, turto už daugiau nei 75 milijardus eurų iš uh, privačių uh, įmonių pagal savo turto supirkimo programą. Aš abejoju, turiu dviejonių dėl šios programos. Aš manau, kad mes iškreipiame situaciją rinkoje, be to ji nevykdoma skaidriai ir tai pablogina situaciją. Uh, Vokietijoje Bundesbankas skelbia e, įmonių pavadinimas, tačiau e, Eurozonos pietuose esančiose valstybės centriniai bankai tokios informacijos neskelbia. Taigi mes žinome, kad e, superkamas yra tam tikrų įmonių turtas, tačiau nėra skelbiama, kiek to turto yra įsigyta. Ir todėl mūsų komiteto nariai prašė informacijos apie tai, kaip yra gyvenime šį programą. Prieš dvi savaitės nusintėme jums laišką. Mes esame susirūpinę dėl nepakankamo skaidrumo įgyvenant Europos centrinio banko programas ir tai kenkia dabartinėje situacijoje. Tai labai gaila, nes iš esmės žinome, kad e, buvo siekiama didesnio skaidrumo. Dabar yra, pažiūrėjau, skelbiamos valdančiosios tarybos e, e, posėdžio informacija ir kita informacija. Ir mes suprantame, kad kuo daugiau informacijos jūs skelbsite, tuo labiau visuomenė jūsų pasitikės. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs neketinate parengti gairių dėl skaidrumo centri, Europos Eurozonos centriniams bankams. Dėkoju. Dėkoju. Į jūsų laišką bus atsakyta raštu, be abejo. Tas klausimas buvo pateiktas raštu, todėl ir atsakysime jį raštu. O dabar aš norėčiau pasakyti, kad šeši centriniai bankai dalyvauja šioje programoje ir mes skelbiame informaciją apie tai, apie tai įmonės. Ir suinteresuoti rinkos subjektai gali gauti jiems reikalingą informaciją, nagrinėdami duomenės, uh, ir lygindami ją su duomenimis e, apie rinkos e, informacijos tiekėjus ir taip pat e, stebėdami informaciją mūsų tinklalapyje. Galima atlikti paiešką sistemoje ir jūs pamatysite, kad ten yra patekta informacija apie obligacijų metentą ir jo registracijos šalį. Ir kiekvienas centrinis bankas turi teisę spręsti, ar reikia dar skelbti papildomos informacijos be tos e, informacijos, apie kurią aš ką tik kalbėjau. Mes manome, kad e, nacionalinių centrinių bankų skelbiama informacija yra pakankama. Ir kaip jau minėjau, už e, tam tikrą informaciją yra atsakingi nacionaliniai centriniai bankai, bet kaip minėjau, mums, mums patikė daugiau informacijos atsakymę raštu. Taip, aš noriu žiūrėti dar vieną klausimą. Pone Dragė, jei nebus daugiau skaidrumo, tuomet pinigų politika gali būti piknaudžiaujama tam e, tikrose šalise, tam, kad būtų prastumami e, tam tikrų įmonių interesai. Nes e, neseniai buvo, pažiūrėjau, paskelbta informacija apie tai, kad yra gandų apie tai, kad e, daugiau nei 50 procentų viso supirkto turto buvo supirkta iš trijų stambių Ispanijos įmonių. Taigi mums būtų da, e, svarbu užtikrinti, kad tokią informaciją kauptų Europos centrinės bankas ir ją skelbtų. Nes e, jei taip nebus daroma, mums pas labai sunku ir bus paaiškinti savo pirkėjams, ką reiškia uh, rinkos subjektų drausmė. Aš norėčiau Jūs patikinti, kad įmonės yra e, išrinkamos pagal rizikos e, kriterijų. Mes neturime jokių ketinimų teikti pirminybės vienai įmoniai ar kitai. Be abejo, su pirkimą vykdantis bankai kartu su Europos centriniu banku priima sprendimą dėl superkamo turto apimties. Mes negalime skelbti informacijos apie tas apimtis, todėl kad tai paskatintų tam tikrą veiklą rinkoje, kuri būtų kenksminga mūsų siekimiems tikslams. O kada bus baigta šį pro programą? Kol kas tai nėra numatyta. Programa yra vykdoma ir Kaip aš jau minėjau, jį visiškai atitinka mūsų vykdoma pinigų politika ir sprendimą dėl to turės priimti valdančioji taryba. Dėkoju, Miguel Urban Kresto. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Dragi. Bankų išpirkimas viešuosiamis lėšomis vis dar kelia problemų mano šalyje. Ir Deloitte atvyko tam kai kurių bankų auditą, kuris parodė, kad buvo padaryta 12 klaidų, dėl kurių nebuvo patekta aštami informacija apie banko nuostolius. Ir bankas dabar nusprendė, nusprendė kreiptis į teismą dėl Deloitte įmonės finansinių e, auditorių veiksmų. Ir žinome taip pat, kad kitas banko vadovas po to pasamdė kitą bendrovę, iš kurios gaudavo pinigus į užsienyje esančią sąskaitą. Mes matome, kad tie išpirkimai yra labai naudingi labai stambioms įmonėms tą rodo tarptautinių organizacijų ataskaitos. Tačiau da, tas išpirkimas viešosiomis lėšomis vis, vis dar yra a, taikomas. Banka Popular, pavyzdžiui, neseniai gavo paramą. Ir dėl to susidaro labai rizikinga ir e, nepatvari situacija. Ir mes norėtume jūsų paklausti, ką Europos centrinis bankas galėtų padaryti, vykdydamas priežiūros funkciją tam, kad nesiformuotų oligopoliai. Ir ar nereikėtų naudoti savarankiškų, nepriklausomų viešųjų audito įmonių paslaugų? Nes matome, kad dabartinėje situacijoje, kai naudojame yra komerciniai auditorių komerciniai auditoriai situacija yra iškraipoma. Aš atsakysiu jūsų, laišką, jūsų klausimą raštu, nes uh, šiuo metu man nėra aišku, kas priima sprendimą dėl to, koks auditorius turi, būti, turi atlikti auditą. Man neaišku, tai e, daro e, prekybos genės direktoratas, ar koks kitas direktoratas, ar Europos komisija, ar dar kas nors. Todėl aš atsakysiu jūsų laišką raštu. Pasiūlymas kad auditą atliktų nepriklausomas viešasis auditorius, jau buvo pateiktas anksčiau, ir, bet aš negaliu jums dabar atsakyti, kaip aš jį vertinu. Dėkuoju. Dėkuoju, Filip Lamberts. Labadiena, ponia pirmininkė, turiu du klausimus ir kalbėsiu labai trumpai. Dėl eurozonos. Žinome, kad Prancūzijoje situacija pasikeitė, dėl to atsiveria naujos galimybės ir aš norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti mintį sukurti eurozonos biudžetą, su, kuris būtų finansuojamos iš e, tam, tikrų, tam, tikrais, tam tikrų būdų. Ir kalbama apie taip vadinamosios tris krepšius. Kaip jūs tą pakomentuotumėt? Ir dar vienas klausimas - rinkos, um, darbo rinkos reformos. Tos reformos, už kurias jūs pasisakote, turėtų padaryti e, rinką lankstesnę pagal Vokietijos e, siūlomą modelį. Jau siūlė žaliųjų vyriausybė. Ir mes matome, kad kai didėja užimtumas, tuomet Didžioji dauguma naujų darbo vietų yra nepatikimos, nelabai užtikrintos vietos, labai tai būna vietos viso etato darbo vietos ir tai skatina neligybę. Ir mane domina iš tikrųjų ne tiek nedarbo lygis, kiek užimtumo lygis. Ir matome, kad e, užimtumo rodikliai labai skiriasi Europoje. Pavyzdžiui, Italijoje jis pasiekia tik 55 procentus, o Švedijoje 75, Vokietijoje 68 procentus, o Belgijoje 66 procentus. Ir mes matome, kad dabar augi, ekonomikos augimo rodikliai neleidžia mums tikėtis, kad pasieksime kada nors visiško užimtumo. Ir taigi mums reikia reikia reformuoti darbo rinką bet gal jūsų vykdoma fiskalinė politika dabar neprisidės prie tinkamos e, darbo rinkos reformos. Dėl jūsų pirmojo klausimo. Šiuo metu mes e, nagrinėjame įvairias galimybės, galvojame apie ateitį ir stengiamės e, pabandyti suvokti, kokios ateities norime Dabar yra laikas taip pat, kai bandoma galvoti apie ilgalaikesnį, ilgalai, ilgalaikę ateitį. Mes turime sistemą, kuri pagrįsta taisyklių derinimu. Ir čia gal dar kai ką galima būtų patobulinti. Pastarųjų metų patirtis parodė, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga sugebėjo atlaikyti šią krizę, bet mes buvome beveik pasiekę kritinį lygį, kritinį tašką. Todėl yra visiškai natūralu, kad mes galvojame apie tai, kad reikėtų sukurti tokią sistemą, kuri būtų atsparesnė galimoms ateities krizėms. Todėl Europos ekonomikos ir pinigų sąjunga šiuo požiūriu dar tebe išlieka trapi ir mes žinome, kad ją reikia stiprinti ir mes žinome, kad iš dalies ji yra trapi dėl to, kad ji nebuvo visiškai baigta kurti ir todėl mes turime žengti į priekį, gyvendiname įvairius planus, daug ką galima būtų padaryti ir gan greitai, arba per palyginus trumpą laiką, bet svarbiausia yra tai, kad mes norime pradėti dirbti labai rimtai. Mes turime atsikratyti pokyčių baimės. Pavyzdžiui, turime suprasti, kad prireikus gali reikėti keisti ir sutartis. Reikia to bijoti. Ir turime taip pat e, pradėti galvoti apie ateitį, negalvodami, kad mus visuomet riboja ir ribos dar galiojančios sutartis. Mes nekartą esame sakę, kad fiskaliniai gebėjimai buvo labai svarb, svarbi priemonė užbaigti kurti mūsų pinigų sąjungą. Ir to, jei baigtume ją kurti, ji būtų atsparesnė įvairiems sukretimams. Ir jei tą pamatytume, jeigu pažvelgtume į bet, kokius, bet kokias sąjungos, bet kokias e, e, organizacijas, kad jos turi bendrą biudžetą, savo biudžetą, tuomet jos visuomet yra patvaresnės. Ir pirmiausia, mums reikia, kad šalis pasitikėtų viena kita ir mums reikia konvergencijos. bet kokia sąjunga, jeigu joje bus per daug skirtumų viduje, ji nebus patvari. Todėl mums reikia konvergencijos. Turime baigti daryti tai, kas jau yra suplanuota ir tai, kas jau buvo pradėta ir ką reikėtų baigti, bet kartu mums reikia derinti ir savo politiką. Mums reikia rimtų struktūrinių reformų, reikia rimtų fiskalinių, ekonominių pokyčių, uh, ir reikia baigti kurti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Galvojant apie siekiant didesnės konvergencijos. Toliau. Darbo rinkos reforma. Aš manau, kad iš esmės daug kur ES, ir jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai, kad kai didėja užimtumas, ne visuomet tie, tie, tos darbo vietos būna labai e, geros. Nepamirškime, kad per pastruosius dviejus, trejus metus buvo sukurta papildomai 5 milijonai darbo vietų. Ir tai yra teigiamas dalykas. Tačiau kartu taip reikia pripažinti, kad nemažai tų darbo vietų nėra geros kokybės. Taip, tai irgi yra tiesa. Taigi ką galima daryti? Ir pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės dauguma ES valstybių narių reformavo savo darbo rinkas tam, kad jos būtų lankstesnės. Bet dabar reikia dar, reikia tolesnių reformų. Tokių reformų, kurios leistų tiems žmonėms, kurie da, susiranda naują darbą, įgyti tokių įgūdžių, kurie leistų jiems išsaugoti tą darbą. Ir Būtent todėl, kai mes arba kai kas iš mūsų turi reformuoti savo švietimo sistemas, tai taip pat yra svarbu. Praeitie mes daug kalbėjom apie tai, kad darbo rinkos turi būti lankstesnės. Ir kartu dabar reikia suprasti, kad reikia kalbėti ir apie tai, kad mūsų švietimo sistemos turi būti kuo geresnės tam, kad uh, naujai kuriamos darbo vietos būtų taip pat patvaresnės uh, ir kad žmonės turėtų tinkamų įgūdžių to, tam darbui atlikti. Tai beje paskatintų ir didesnius atlyginimus ir taip pat būtų naudinga. Dėkuoju, be abejo, aš neturiu niekam priminti, kad mūsų parlamentas parengė mūsų komiteto parengtą pranešimą kuriame mes kalbėjome apie tai, kad mums reikia tolesnės konvergencijos tam, kad būtume atsparesni galimiems sukretimams. Care of animals. Paprastai jūs į mano klausimą pateikite tokį standartinį tradicinį atsakymą bet aš vis tiek jau užduosiu. Kada bus galiausiai baigtas šis jūsų darbas? Jūs sakote, kad jums rūpi tik kainų stabilumas, kad neturite politinių tikslų, tačiau kai kas teigia, kad e, Taip nėra ir jūs kišatės į politinius dalykus, pažiūrėjau, stebėjome e, e, Graikijoje ir Vokietijoje. 500 milijardų jūsų balansą, tai yra labai rimta suma. Ir panašu, kad jūs esate pasiruošę laikytis tik vieno susit, susitarimo. Tai yra tai, kad jūs neleisite, kad eurozonos šalių įsiskolinimas būtų didesnės nei 33 procentai. Kai Niderlandų parlamente buvo užduotas klausimas apie tai, jūs labai griežtai pasakėte, kad jei vyks skirybos, tuomet gal jūs ir atliksite svaresnį politinį vaidmenį. Aš noriu jūsų paklausti, jei jūs iš tikrųjų norite laikytis to, to 33 procento tikslo, tokiu atveju kokia šalis, atsižvelgdama jūsų šitą nustatytą tikslą, turėtų mažinti e, savo viešo įsiskolinimą? Dėkoju. Iš karto noriu pasakyti, kad mes puikiai suprantame, kad jei ir uh, žemos palūkanų normos išsilaikys ilgą laiką, tuomet be abejo iškils šiokių tokių problemų pensijų fondams, draudimo įmonėms ir iš esmės e, indėlininkams. Kai ką galima būtų padaryti da, tam, kad a, e, pagelbėtume ir pensijų fondams, ir e, indėlininkams. Ir mes beje darome viską, ką galime padaryti, bet akivaizdu, kad e, tai yra susijęs tam tikrais iššūkiais. Aš jau nekartą sakiau, kad mes taikome mažas e, palūkanų normas, todėl kad tai yra būtina tam, kad mes galėtume iš naujo užkurti savo ūkį. Ir mes matome, kad šių kitokių rezultatų jau pasiekime. Uh, Ir aš jau minėjau, kad mes laikomės mums suteiktų įgaliojimų. Tai yra, mes darome viską, kad išlaikytume kainų stabilumą. Tai yra, siekiame, kad infliacijos lygis būtų kiek mažesnės nei 2 procentai. Ir būtent todėl mes gyvendame turto supirkimo programą. Ir todėl mes supirkinėjame obligacijas reguliarių tempų ir ši, kas mėnesį išleidžia tam 60 milijardų eurų. Ir mes suprantame, kad tos priemonės turi šalutinį poveikį. Tačiau kartu mes suprantame, kad mes negalime pagal sutartis vykdyti piniginio finansavimo funkcijos. Ir tai ribojo mūsų galimybės gyveninant įvairias programas. Mes neplanuojame valdančioji taryba ne, e, neketina e, laužyti dabar nustatytų normų ir aš negaliu pasakyti, kurioje šalyje mes supirksime mažiau obligacijų tam, kad laikytumėmės nustatytų normų. Dėkuoju, toliau Beatrice Franzdorf. Danke, Prezident. Sehr geehrter Herr Draghi. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Draghi. Aš norėčiau grįžti prie Target 2 e, sistema, sistemos. Jūs e, atsakydamas į kitos, kito kolegos klausimą sakėte štai ką. Jeigu kažkokia tai šalis pastraukdama iš eurozonos e, kreipiasi Tai tuomet turi kreiptis Europos centrinį banką, jisai turi pateikti savo atsakymą. Be abejo, pastraukimas iš eurozonos yra jau pats blogiausias scenarius. Bet jeigu taip atsitiktų, tai reikėtų pagalvoti, bet taip pat reikėtų pagalvoti ir apie kitus scenarius. E, e, ne vien tik tais apie pastraukimą iš eurozonos. Mane nustebino jūsų atsakymas Niderlandų parlamente. Jūsų buvo klausta, kas atsitiktų, jeigu kažkokiai tai šaliai reikėtų restruktūrizuoti skolą, o ne pastraukti iš eurozonos. Ir jūs atsakėte, kad jūs nenorite spėlioti apie tai, apie tokius dalykus, e, kurie negali vykti ir jūs dar netgi pastiravote iš viso, kodėl jums tas klausimas pateikiamas. Aš jums tą klausimą taip pat teikiu. Ir noriu pasiteirauti, uh, Kodėl jūs atsakydamas į mano kolegos, kuris man sėdi iš kairės sausio mėnesį, užduotą klausimą kalbėjote apie hipotetinį scenarijų. Taigi aš noriu pastirauti, o kas atsitiktų, jeigu kažkokia e, šalis bankrutuotų? ir turėtų restruktūrizuoti e, savo skolą, galbūt jų turėtų 4 milijardus skolos. Ir antra, kaip jūs galėtumėte užtikrinti, kad Europos centrinis bankas nepasilgtų taip pat kaip 2010 metais, kai Graikijai grėsė bankrotas ir tuomet ECB e masiškai supirkinėjo Graikijos skolą tam, kad būtų išvengta Graikijos bankroto. Now, let me um, just give you two, two or three quick... Pabandysiu pateikti keletą trumpų atsakymų. Man jau nuobodu kartoti, kad euras yra neatšaukiamas, tai numatyta uh, E, sutartyse, tačiau tai susiję ir su antrojo tikslo įsipareigojimais. Kitas jūsų klausimas buvo apie tai, kas nutinka, kai suvereni valstybė pertvarka savo skolą. Atsakymas, pažvelkite į Graikiją. Trečia, jūs sakote, kad prisimama rizika už visą eurozoną dėl to, kad ECB yra supirkęs obligacijų įvairiose šalise. Atsakymas nėra dalymusi rizika, tik dėl nedidelės dalies, todėl skolos pertvarkymas didžia dalimi yra kon konkretus nacionalinio centrinio banko užduotis. Ačiū, Markus Ferber. Ja, dank, Labai ačiū, pirmininkė. Mano klausimai nebus tokie pavojingi. Kovo mėnesį buvo pasiektas naujas rekordas. Vokietija turėjo 1,2 milijardo eurų, 1,2 trilijonų perviršį. Na, o kai kuriuose e, šalise, pavyzdžiui, pietų Europoje buvo didžiulis deficitas. Kaip Jūs vertinate e, tokias tendencijas, kaip Jūs manote, ar jos tvarios, ar tai turi kažką bendro su turto supirkimo politika? Uh, tai tokiu atveju Prancūzija turėtų irgi turėti perviršį, bet e, Prancūzijos e, e, sąskaitos yra tikrai subalansuotos. Ir dar noriu pasirauti, kaip būtų galima grįžti prie tos sistemos, kuri buvo prieš krizę. Thank you. Um... Ačiū. Noriu pastebėti, kad situacija dabar yra kitokia nei 2012 ar 2013 metų, kuomet, pradėj, kuomet išgyvenome rimčiausią krizę sprendimas padidinti antrojo tikslo įsipareigojimas yra susijęs su mūsų piniginės politikos sprendimais. Didžia dalimi tai apsprendžia mūsų, pla, mūsų turto supirkimo programą. Kodėl? juk apie 80 procentų centrinių bankų e, partnerių, kurie parduoda, bankų, kurie parduoda obligacijas, yra už centrinio banko e, šalies teritorijos ribų, o 30 procentų yra ne ES, nariai, ne ES šalės. Taigi, konkret, pačios šalies bankas perka e, obligacijas iš savo partnerių, bet naudoja grinuosius pinigus, kad e, padėtų tą įsigytą turtą į depozitoriumą. Tai tuo užsijima e, didelių finansinių centrų bankai, visų pirma, Bundesbankas. bankas Todėl finansinių ataskaitų tikimas yra prievalė numatyta pagal antrąjį tikslą ir, ir e, sukurta Centriniam bankui, kuris pardavė obligacijas. Jeigu tai yra Bundesbankas, Vokietijos Bundesbankas arba kitas bankas dirbantis didelėme finansinėme centre. <laughs> Kitas svarbus dalykas. Uh, turime nepamiršti, kad pinigų politika yra gyvendinama didžiadalimi decentralizuotai. Mūsų piniginė, pinigų politika e, koreliuoja su sistema, e, siekdama portfelio rebalansavimo. Tai yra tų portfelių pardavėjai panaudoja gautą pelną, gautus pinigus, kad įgytų kito turto, akcijų ar kitokio turto ir jį perka ir e, eurozonoje arba už euro zonos ribų. Todėl mes stebime visus judėjimus, kad suvoktume kad, ir kad žinotume, kad antrojo e, tikslo įsipareigojimų padidinimas susijęs su tų obligacijų pirkėjų e, tomis palūkanų normomis, kurios yra siūlomos obligacijų pirkėjams. Tai, kas stebėjome ir ką pradėjome 2013, jis buvo susijęs su to faktu, kad eurozonos bankai ypač pakraščiuose eurozonos, pamatė, kad e, e, finansavimas iš rinkos praktiškai buvo besibaigęs. Todėl jiem reikėjo e, refinansavimo, kad Centrinis bankas juos refinansuotų. Todėl buvo suk, nu, sukurti antrojo tikslo įsipareigojimai. Jie buvo gana drastiški, bet tai reiškia, kad tie bankai to, tiems bankams reikėjo turto iš centrinio banko. Tai, yra, tai buvo paklausos um, valdomas procesas, o šiandien iš dalies yra pasiūlos, um, siūlomas paskolo, pasiūlos e, valdomas procesas, nes mes siūlome įvairių rūšių finansus. Uh, Ir vėlgi atsižvelgiant į tai, kad pinigų politika įgyvendinama decentralizuotai, būtent todėl ir numatyti tokie antrojo tikslo įsipareigojimai. Ar mes pastebime įtampos ženklų rinkose? Šiuo metu ne. Jei pažiūrėsime, kokios yra finansavimo sąlygos, jos yra labai palankios ir komerciniams bankams, ir nefinansinėms įmonėms, ir, ir, ir realiai ekonomikai įtampos veiksniai egzistavę 2012-2013 tikrai buvo. Kaip pamenate, buvo labai aukštos palūkanų normos, buvo sunku rasti finansų, kreditų. Taigi situacija iš esmės yra dabar kitokia lyginant su tuo laikotarpiu. Jakob von Weizsäcker. Ačiū pirminkė, pirminkė Dragi, malonu Jūs čia matyti, turiu Jums porą klausimų. Visų pirma, dėl perspektyvų, ne artimiausios ateities, bet palūkanų normų situacijos transformacijos. Jūs kalbėjote apie gerus atsigavimo ženklus, bet kainų dinamika vis dar yra prislapinta. Galbūt dabar yra geras laikas pamastyti apie tai, ką reikš palūkanų normų situacijos e, pasikeitimas ir ką tai reikš. E, e, lietai augančiai ir gana įsiskolinusiai ekonomikai. Todėl noriu paklausti, e, kokius dabar konkrečiai klausimus aptarinėjame, kalbėdami apie pinigų ir ekonomikos sąjungos gilinimą ir kurias jos dalis reikėtų apsaugoti nuo tokių busimų iššūkių. Konkrečiau, kaip reikėtų spręsti suverenių bankų E, aš, ašies klausimą. Manau, kad suverenus bankai lengviau pasiektų politinio e, konsensuso dėl fiskalinio e, apsauginio mechanizmo. Kitas klausimas susijęs su, su pranešimu dėl CCP. Žinoma, Brexitas e, kelia nemažų iššūkių, kalbant apie finansų sektoriaus reglamentavimą. Tai sus, ta, ta, galima situaciją spręsti stiprinant trečiųjų šalių režimų reglamentavimą, bet tai gali būti, kad, kad, kad kai, kai, kai kurie aspektai bus sprendžiami trečios šalies režime, tai būtų Junktinė karalystė. Kitas dalykas, kitokių taisyklių taikymas kaip Junktinėse valstijose. Ir e, trečias variantas yra patriacija. Aš norėčiau paklausti, kokios srities finansinis reglamentavimas turėtų būti taikomas siekiant valdyti riziką ir, ir kaip su CCP ir dabartinė situacija ir, ir mūsų bandymais čia išspręsti kažką. Mes matome, kad palūkanų normos šiaip auga ir me, mūsų vertinimais iš dalies kartą apsprendė tikrųjų palūkanų normų augimas, o ki, ki, iš dalies tai apsprendė ir eurozonos bendrai ekonominės padėties pagerėjimas, taip pat e, draudimo priemokų sumažinimas dėl defliacijos. Kitaip sakant, rinkos mato, kad defliacija jau nebėra reali, defliacijos rizika nebėra reali. Ir kalbant apie infliacijos e, tendencijas, jo, infliacija tik ne, nežymiai pradėjo aukti per pasosius 10-12 mėnesių. Taigi, ar tai e, sukūrė didelio nestabilumo situaciją. Ne, iš tikrųjų taip, tokios išvados dabar negalėtume daryti. Ar galima visiškai atmesti galimybę, kad palūkanų normos neauks? Ne, žinoma, kad negalime atmesti tokios galimybės. Akivaizdu, bandant atsakyti į, į, į jūsų, pagrindinį jūsų klausimą, kad kuomet infliacijos e, lygis pasieks mūsų išsikeltą lygį, įvyks konvergencija ir tas lygis taps tvarus, šalis, kurių įsiskolinimas yra didelis, turės susitaikyti su aukštesnėmis palūkanų normomis, susidurs su aukštesnėmis palūkanų normomis ir joms tuomet reikės tinkamo politikos priemonių, kad tą situaciją priimtų ir fiskalinių, ir augimą skatinančių politikos priemonės. Tai veikiausiai yra svarbiausia ekonominės politikos, jų ekonominės politikos dalis. Ar reikėtų mąstyti apie reikalingą, apie tokią institucinę sąrangą, kuri E, atmestų bet kokią ne, ne, nestabilumo galimybę dėl to, kad kai kurios šalis atsilieka nuo e, tikslų konvergencijos e, požiūrių. Jei prisiminsime, kas vyko Maastrichto sutarties galiojimo pradžioje, reikia abiejų e, aspektų. Šalis turi susijimti, imtis reikalingų veiksmų, dėkti tinkamą fiskalinį ir ekonominę politiką. Ir kita vertus, jūs teisus. E, reikia atsijėti valstybės aparatą ir bankus per e, indėlių draudimo sistemas. Kita vertus reikia stipresnių institucijų, kurios gebėtų geriau atsispirti galimam nestabilumui, potencialiam nestabilumui, kurį, e, kurio šaltinis bus atsiliekančios valstybės. E, jos turėtų pas, pasiekti daugiau pažangos. Tai yra bendras, tai yra sudėtinės proceso dalis, apie kurį turime mąstyti, galvodami apie ateitį. Kitas jūsų klausimas – Noriu paminėti čia komisijos komunikatą dėl pagrindinių sandorio šalių, kuris buvo paskelbtas gegužės ketvirtąją. Ir ten numatomos įvairiausios galimybės, kaip stiprinti priežiūri, priežiūros režimą, kuris taikytinas pagrindiniams sandorio šalims, apimant ir pagilintą priežiūrą ES mastu, taip pat e, susijusius reikalavimus. Iš esmės sprendimą primsite jūs, įstatymų kuriejai, jūs nuspręsite, e, kuri, kokį režimą taikyti svarbioms trečiosioms pagrindinėms sandorio šalims. Kalbant apie eurą, bus labai svarbu, kad euro, eurozonoje išliktų bent jau dabartinis įsitraukimo ligmuo, e, kalbant apie veiklą, kurio dalyvauja euras visą tai bus apspręsta ateityje plėtojantis ES rinktinės karalystės santykiams. Kol kas sunku dar įsivaizduoti galutinį tų santykių pavydalą, bet būtų gerai, kad bent jau dabartinis e, e, įsitraukimo ligmuo išliktų. Pagal ES teisę galioja, yra, egzistuoja reikalingos priemonės, kad būtų išlaikytas valiutos stabilumas, e, iškilus potencialiai rizikai, kuri kiltų offshore'inėse klyringo teritorijose. Todėl šiuo požiūrį mes sveikiname komisijos mm, komunikatą, jame visapusiškai pripažįstamas vaidmuo, kuri vaidins bankas emitentas šioje naujoje aplinkoje. Gabriel, ačiū toliau, Gabriel Mato. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie ateitį, apie dvi konkrečias temas, apie uh, Europos ateitį yra abejonė, yra nežinomybės. Jei prisiminsime neseną ponios Merkel pasisakymą dėl to, kad nebegalima pasitikti žmonėmis už es ribų, turime labiau žvelgti į save. E, Prancūzijoje žmonės laukia reikalingų reformų eurozonoje. Kai kurios šalis, pavyzdžiui, Ispanija, džiaugtųsi didesnė finansinė integracija, didesnė priežiūra, e, parlamento vykdoma didesnė priežiūra. E, Norėčiau išgirsti, kaip jūs vertinate tuos pasiūlymus ir ar jūsų manimų jie būtų naudingi, pasiteisintų. Ir klausimas apie eurozonos priežiūrą. Euro, Europos komisija vykdė viešasias konsultacijas nei, dėl priežiūros agentūrų ateities ir aiškinosi, ar jos e, įgyvendina e, joms iškeltus tikslus ir kaip jas, ką, jas mano visuomenė. Ką Jūs manote apie jų ateitį? Ir tradicinis klausimas, kurį visada užduodu. Visiems jis rūpi, man atrodo. Uh, Jūs pats aiškiai pasakėte mintį, kur, kur, dėl kurios sutarėme, kad aiškiai yra augimas, jis geresnis 2009-aisiais, kad yra pasitikėjimas rinkomis, be jokios abejonės yra struktūrinės reformos ir kad turime skatinti inovacijas. Yra tokių, kurie nusprendė pakeisti uh, žemų palūkanų normų politiką. Noriu paklausti, ko, kokius scenarius planuoja ECB šiuo atveju. Aš beveik esu tikras, kad jūs nesakysite į šį klausimą. Ar, ar jūs manote, kad per kitus kelis mėnesius e, gali staiga išaukti palūkūno normos? Tikriausiai neatsakysite. Ir priekybiniai santykiai su JAV. Ponas Trumpas lankėsi Europoje praėjusią savaitę ir e, situacija yra labai neraminanti, ypač vertinant priekybinius santykius su JAV. Gal galite pa, kaip nors pakomentuoti šiuos aspektus? Atsakysiu visų pirma jūsų pirmąjį klausimą. Mes sveikiname konsultacijų procesą pradėtą komisijos dėl agentūrų vaidmens. Nepamirškime, kad 2011-aisiais e, ESA agentūros įsteigimas buvo labai svarbus žingsnis, po to buvo pradėta kurti bankų sąjungą, kapitalo rinkų sąjungos. Tai tikrai svarbus žingsnis link bendros e, dalymų sugrindžiamos priežiūros sistemos kūrimo eurozonoje ir Europoje. Mes bendradarbiaujame su komisija ir, ir priežiūros institucijomis priežiūros institucijos veikia jau šešis metus ir tikrai atėjo laikas jas įvertinti, peržiūrėti. Mes tuo tarpu vertiname visus klausimus e, susijusių konsultacijų dokumentų ir šiame etape labai sunku prognozuoti, kokia bus priežiūros institucijų atei, agentūrų ateitis, ar jos bus sulydytos į vieną, kokios kompetencijos joms bus patikėtos. Tuo tarpu galime pasakyti vieną dalyką, kad reikia glaudaus tikrai norime glaudos bendradarbiavimo su komisija, siekiant užtikrinti, kad priežiūros sistema sustiprėtų po peržiūros. Norime, kad e, tai būtų kuo labiau suvienodinta, nes nepamirškime, kad įvairiose šalise egzistuoja daugybė e, išimčių valstybėms veikti savo nuožiūrą ir todėl sistema nėra harmonizuota. Antras klausimas, kaip jūs teisingai nuspėjote, man jį labai sunku bus atsakyti dabar. Galiu tik pakartoti, pinigų politikos situacija. Dabartinė situacija nesikeis, kol e, ne, nekonstatuosime, kad infliacija pasiekė konvergencijos lygį. Tai yra, kad, eurozo, kad visoje eurozonoje infliacija būtų netoli 2 procentų, bet neviršytų tų 2 procentų. Ne, ne vienoje šalyje, bet visur. Situacija negali būti tokia kaip dabar, kuomet infliac, vienos rušės infliacija buvo 1,9 procentai dėl to, kad energijos kainos kito ir ji labai e, keitėsi. Turime būti tikri, kad situacija, kad ta infliacija nesikeis ir tuomet mes nebevykdysime pinigų politikos paramos priemonių kuria, kurias, kurias dėgiame dabar. Trečias jūsų klausimas. Mes visi esame susirūpinę. Visas Europos Sąjungos statinys, visa bendra rinka paremta e, laisvos prekybos e, nauda. Tai, kas įvyko per pastaruosius 10-15 tai metų, e, laisvo, laisva prekyba ir globalizacija atnešė didžiulės naudos, bet atsirado, bet, buvo, bet yra žmonių, kurie neturėjo galimybės tą, tą naudą pasinaudoti. Todėl turime labiau pasistengti, pasi, užtikrintami, kad visi e, galėtų pasinaudoti to proceso vaisiais. Ir stebime neoprotekcionistinius pozicijas, kurios Mm, ypač e, aiškiai e, pas, girdimos iš jungtinių valstijų. Ačiū toliau, ponas Pereira. Ačiū, ponė Dragi, labai malonu Jūs čia matyti. Turiu porą klausimų. Visų pirma, apie pinigų politiką kaip jūs šiandien sakėte, e, vidinių kainų, vidaus kainų spaudimas, ypač atlyginimų lygis dar nėra toks, kad užtikrintų infle, infliacijos konvergenciją. Tačiau ir, ir pozityvus ženklai neturėtų mus priversti pamiršti siekia užtikrinti gyvybingą ekonomikos augimą. Taigi, mums man atrodo, mums dar reikės tikrai labai didelės apimties piniginės politikos. Todėl, kalbant apie pinigų politiką, noriu paklausti, ar tikrai e, čia niekas nesikeis, kalbant apie ECB. Toliau Portugalijos padėtis. Kaip žinote, komisija neseniai pasiūlė Portugalijai nebetaikyti perteklinio deficito procedūros dėl to, kad Portugalijai pavyko sumažinti deficitą, taip pat dėl visų pozityvių uh, pasiekimų ekonominėje srityje, sumažėjo nedarbas ir Portugalijos vyriausybė paprašė avansų nusprendė avansų sumokėti didelę TVF suteiktos pas, paskolos dalį. Ar jūs manote, kad toks didelis mokėjimas gali netiesiogiai atsiliepti ir bandymams įveikti sunkumus, e, pasitelkiant ECB turto supirkimo programą, atsižvelgiant į tai, kad tie su kad dėl tų suvaržymų dabar ECB sumažino vykdomą turto pirkimo programą. Ar tai reiškia, kad suma, sumažėjo manevrų laisvė, gal, sumažėjo galimybės vykdyti plataus masto turto supirkimo programą? Ačiū. Atsakymas į jūsų pirmą klausimą yra toks pat kaip ir atsakymas dėl to, ar ati, at, netitolimoje ateityje labai išauks palūkanų normos. Palūkanų normos, žinau, infliacijos lygis mums sako, kad dabartinės pinigų politikos priemonės turėtų būti vykdomos ir toliau. Vykdomos tol, kol infliacijos lygis bus toks, kad jis atitiks konvergencijos procesą. Uh, Tai yra, jis bus tvarus ir e, viskas eis link mūsų, e, ir kai matysime, kad viskas eina link mūsų išsikeltų tikslų. Kita savaitė vyks ir kitame pinigų politikos tarybos posėdyje e, svarstysime šios klausimus. Antrasis jūsų klausimas Iš tiesų, Portugalija pasiekė didelės pažangos visais požiūriais. Ir tai pirmasis dalykas, kurį turime akcentuoti. Tačiau dar yra daug mm, pažeidžiamų vietų, ypač bankininkistės sektoriuje E, ir, nes, nes bankuose dar yra daug uh, blogų paskolų. Ir šią klausimą, šį, šią klausimą reikia spręsti, nes tai aktualu bankams, kad būtų užtikrintas jų stabilumas. Taip pat tai būtina, kad būtų galima visapusiškai duoti Portugalijos bankų potencialą finansuojant e, šalies ekonomiką. Blogos paskolos apsunkina bankų galimybės teikti paskolas e, namų ūkiams ir įmonėms. Atsakymas jūsų trečią klausimą, aš taip nemanau. Uh, Nemanau, kad e, e, avansin, iš ankstinis paskolos, sutiktos paskolos e, sugražinimas kažkaip yra susijęs su kiekybinio skatinimo programos priemonėmis. Ačiū bent langį. Ja, dank, e, her... Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū už tai, kad pas jūs nuolat atvykstate. Turiu porą klausimų. Pirmas klausimas yra susijęs su grinųjų pinigų uh, apyvarta, o taip pat ir PVM spragomis. Mokslininkų vertinimai skiriasi. skiriasi. Sakoma, kad ten, kur yra e, didžiulės e, PVM spragos, e, sukasi didelės pinigų sumos. Gal galite pakomentuoti tokį teiginį? Dabar dėl to, ką pasakė Jakob Weizenholz, dėl Europos kliringo rūmų ir Junknės karalystės pasitraukimą. Ar jūs galėtumėte įsivaizduoti tam tikrą bendradarbiavimo būdą su Londonu? Galbūt būtų galima pasinaudoti bendradarbiavimo EBA pavyzdžių. O kaip Jūs manote, galbūt EBA būtų galima integruoti kaip priežiūros instituciją į Europos centrinį banką? JAV prireikė labai daug laiko, kol buvo įgyvendintas vadinamasis Frank Act. Jis buvo aptarinėjamas dar Bušo valdymo laikais. Mes nežinome, kas dabar atsitiks JAV, ką pasiūlys naujas prezidentas. Ar gali atsitikti taip, kad nustos galioti tas minėtas Frank Act įstatymas? Uh, kas tokiu atveju atsitiktų, ar kiltų didis, didel, didesnė rizika, ar, ar galbūt ECB jau vyksta dėl to konsultacijos, apie kurias visuomenė kol kas dar nieko nežino. Ačiū. Dėl grinųjų pinigų srautų ir PVM vengimo. Ir tikėtina, kad tai susiję, nors šiuo metu uh, Aš negaliu išsakyti konkrečios pozicijos, galbūt raštu galėčiau atsakyti jūsų klausimą, bet labai panašu, kad tas ryšys egzistuoja. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo jis yra būtinas, norint kovoti su mokesčių vengimu. Ar e, būna, kad yra naudojami grini pinigai siekiant išvengti mokesčių ir visos vyriausybės siekia su tuo kovoti. Aš to esu įsitikinęs gal ir klistu, bet manau, kad nepriklausomai nuo to, kaip vyks darybos tarp Junktinės karalystės ir ES, bendradarbiavimas dėl kovos su mokesčių vengimu išliks. Visos šalis tai pakartojo ir didžiojo septintuko finansų ministrų susitikime. Mm Tai buvo labai aiškiai pasakyta, tai buvo paskelbta ir pranešime spaudai. Būtent to pranešimu spaudai galima remtis. Toliau jūsų antras klausimas apie EBA ir ECB. Na, nebūtinai. Visų pirma, šių institucijų funkcijos skiriasi. EBA yra reguliavimo institucija, ECB yra priežiūros institucija Aišku, ne mums spręsti, viskas e, priklauso nuo jūsų teisės aktų kuriejų. Mes manome, kad iš esmės šios institucijos turėtų e, egzistuoti viena šalia kitos. Jos taip pat e, dirba ne toje pačioje geografinėje, ne, ne, toje pačioje, ne tame pačiame geografinėme regione. Yes. Dėl kito jūsų klausimo tai per anksti apie tai kalbėti. Jeigu JAF vyriausybė peržiūrės finansinius teisės aktus, ir jeigu keisis bankams taikomi kapitalo arba likvidumo standartai, gali būti ir taip, kad bus peržiūrimi E, e, tie teisės aktai, kurie labiau susiję su pačios rinkos veikimu. Gali būti, kad ir tie, ir tie teisės aktai bus peržiūrimi. Mes palaikome konstruktyvius ryšius, tačiau šiuo metu dar nėra aiškios pozicijos šiuo klausimu. Jūsų iškeltas klausimas labai svarbus. Priklausomai nuo to, koks sprendimas bus primtas, beje, kol kas viskas konfidencialu, bet aš tikiuosi, kad informacija bus paskelbta, bet kad galų gale vis tiek pavyks pasiekti pasaulinį susitarimą dėl tokių likvidumo standartų ir kad jų bus laikomas visame pasaulyje. Ačiū Liuidžiu Morganu. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Dragi. Institu ECB yra atsakingas ir už infliacijos stabilumą ilgalaikėje perspektyvoje. Bet jeigu neauks ekonomika ir užimtumas, tai ko gero išliks nedidelė ir infliacija. Jūs pats apie tai esate nekartą kalbėjęs per pastaruosius mėnesius. Tiek Frankfurte, tiek šio komiteto posėdžiuose buvo nekarta sakyta, kad pinigų politika nėra vienintelis instrumentas, negali būti vienintelis instrumentas tam, kad auktų eurozonos ekonomika, reikalinga ir fiskalinė e, politika bei struktūrinės reformos. Ir noriu pas, pastirauti štai ko. Ar manote, kad pinigų politika būtų veiksmingesnė? jeigu Europos lygmenių būtų vykdoma koordinuota fiskalinė politika, nepamirškime, ką pasakė komisaras Moskovičiai 2016 m. gruodį. Ir antras klausimas, ar europinė fiskalinė politika galėtų užtikrinti tinkamą E, politikos vykdymą eurozonoje, ar tokią politiką būtų galima finansuoti iš nuosavų išteklių. Ir kaip e, Europos centrinis bankas galėtų užtikrinti, jog būtų stabilizuotas ekonomikos ciklas. Ačiū. Taip nekartą esu sakęs, kad pinigų politika būtų žymiai veiksmingesnė, jeigu kitos politikos kryptis taip pat būtų suderintos su e, cikliškumu. Čia turi omeny ir struktūrinę politiką ir fiskalinę politiką. Kalbant apie dabartinę fiskalinę politiką, tai Europos centrinis bankas mano, kad ta dabartinė fiskalinė politika e, eurozonoje yra neutrali ir tinkama. Uh, Tokios pozicijos šiuo metu laikosi Europos centrinis bankas. Mes manome, kad fiskalinės politikos neutralumas yra tinkamas požiūris, norint užtikrinti optimalų politikos krypčių junginę. Dėl antro klausimo. Taip. Anksčiau esu, esu kalbėjęs apie pinigų sąjungos pažeidžiamumą, trapumą, dėl to, kad ši pinigų sąjunga nėra baigta formuoti. Tam yra įvairių priežasčių. Viena iš tų priežasčių štai kokia. Mes neturime tinkamų fiskalinių pajėgumų. Fiskaliniai pajėgumai yra tam tikra koncepcija, kurios laikytųsi visi pinigų sąjungoje, e, tokios koncepcijos turėtų laikytis ir jurisdikcija. Bet kaip tai pasiekti? E, kokiu veiksmu reikėtų imtis? Manau, kad jau nekartą esu apie tai kalbėjęs. Mums reikia tam tikrų ramščių, kuriais būtų parenk, paremti fiskaliniai e, pajėgumai. Visų pirma, tai pasitikėjimas, antra, konvergencija. Jeigu ir turėtumėm fiskalinių pajėgumų, tai tuomet valstybės ir vyriausybės viena kita turės pasitikėti. Viena kit, vienas kitomis turės pasitikėti. Jos turės tikėti, kad nebus amžinų skolininkų ir amžinų kreditorių, kad nebus uh, sukurta amžina uh, sandorių sąjunga. Reikėtų tokių finansinių pajėgumų, kurie pajėgtų atlaikyti sukretimus rinkose. Tai mums galėtų, prie, padėtų, galėtų padėti grįžti prie tos situacijos, kuri buvo prieš krizę. Bet pasakysiu ir štai ką. Šalis priklausančios pinigų sąjungai neturi būti visiškai vienodos jos gali būti ir skirtingos. Šalise vykdomos skirtingos struktūrinės reformos. Kiekviena e, pinigų sąjungos šalis turi atlikti tam tikras struktūrinės reformas. Dėl to tikrai būtų sunku sudaryti tokių reformų sąrašą, e, kurios būtų tinkamos visiems. Bet visos šalis, kad ir būdamos skirtingos, turi siekti augimo. Apie tai esu kalbėjęs ir anksčiau. Dabar uh, matome, kad tas augimas ir pridėtinės vertės kūrimas yra e, žymiai panašesnio ligmens, negu kad buvo prieš, prieš krizę. Fulvio Mantučelio, prašom. Ačiū, pirmininkė. Ypač nusikalstamos grupuotės dažnai atsiskaito grinaisiais Tokį mokėjimo būdą naudoja ir teroristinės organizacijos. Kai kurios šalis siekia labai apriboti grinųjų pinigų operacijas, būtent tam, kad būtų suvaldyta jodoji rinka. Tai jau turėjo teigiamo poveikio tam tikrose šalise. Dabar Italija. Deja, Čia dar labai dažnai atsiskaitoma grinaisiais. Taip pat ir dėl to, kad kredito kortelių įkainiai yra gana aukšti. Pavyzdžiui, tai gali būti 3,7 procento. Taip pat per metus e, reikia mokėti už kortelę 35 eurus, už kai kurias korteles net 180 eurų. Ir dėl to Žmonės vietoj to, kad naudotųsi kredito kortelėmis, dažnai naudojasi grinaisiais. Italijoje dabar bandoma žmonės skatinti dažniau naudotis mokėjimo kortelėmis, nes tai padėtų sumažinti grinųjų pinigų um, sandorių skaičių. Ką apie tai manote? Ir e, dar vienas klausimas. Italijoje dabartinė sistema yra gana pavojinga kai kurių rinkos dalyvių požiūrių. Ypač tai pavojinga, kai žlunga biržos. Italija taikoma ir turto supirkimo politika ir vis dėlto galbūt tas turto supirkimo politika nėra pats geriausias būdas, norint atgaivinti mūsų ekonomiką. Ką Jūs apie tai manote? Dėl antrojo klausimo, na, nekažin ką begalėčiau komentuoti. Demokratija egzistuoja visur, visose šalise taigi būtų sunku e, vertinti Italiją. Ypač e, negalėčiau vertinti padėties Italijoje artėjant rinkimams. Kita, kitas klausimas buvo susijęs su grinųjų pinigų naudojimu ir ryšiu su nusikalstamomis grupuotėmis. Europos centrinis bankas jau ėmėsi nemažai veiksmų šioje srityje. dabar vis, dažn, vis rečiau naudojamas ir 500 eurų vertės banknotas. Bet reikia pripažinti tą faktą, kad e, įvairių žmonės um, laikosi skirtingų įpročių dėl grinųjų pinigų naudojimo. Bet faktas ir tas, kad grinėjai pinigai yra dažnai naudojami ir neteisėtais tikslais, o tokių tikslų gali būti daug. mes pripažįstame, kad svarbu suteikti žmonėms galimybę naudotis ir grinaisiais pinigais, bet tuo pačiu metu mes turime e, kontroliuoti ir stebėti grinųjų pinigų operacijas tam, kad iš to nesipelnytų nusikalstamos grupuotės. Jūs taip pat kalbėjote apie e, kredito korteles kai kas slepia, nenori turėti kredito kortelių išklotinių, nes jos gali būti panaudotos mokesčių surinkimo tikslais. Tačiau institucijos turi vairių būdų, kaip kovoti su mokesčių vengimu. Ar tai būtų grinųjų pinigų naudojimas ar ne. Taip pat imamasi veiksmų ir ES lygmenių. Ačiū. Labai ačiū. Nina Džil. Ačiū pirmininkė, turiu du klausimus. Naujausi duomenys rodo, kad e, eurozonoje neužimtumas, nedarbas pasiekia žemiausią lygį per e, daugelį metų. E, tai įtakojo ir turto supirkimo politiką. Antra vertus, jūs sakėte, kad reikia skatinti produktivumą, inovacijas Inovacijos labai svarbios finansų sektorija, bet ne tik čia. Neseniai baigėsi didžios septintuko susitikimas, buvo daug kalbėta apie e, klimato kaitą. Bet pažvelkime į COP21. Ten buvo irgi pasiektas, ten buvo pasiektas susitarimas ir e, didysis septintukas rėmėsi tuo susitarimu sakė, kad reikia daugiau dėmesio skirti e, e, vadinamosioms žaliosioms finansinėms technologijoms. Europos centrinis bankas čia turi laikytis neutralios pozicijos, tačiau ES yra įsipareigojusi gerinti aplinkos kokybę. Europos centrinis bankas kiekvieną mėnesį turto supirkimo politikai skiria 60 milijardų, bet galbūt uh, E, ta turto supirkimo politika turėtų būti palankesnė aplinkos prasme. Jeigu e, tai nebūtų padaryta, kaip kitaip Europos centrinis bankas galėtų skatinti e, tokią finansų politiką, kuri būtų palankesnė aplinkos prasme. Dabar dėl pagrindinių sandorių šalių ir tai, e, e, kokią e, sisteminę riziką pagrindinė sandorio šalis patiria trečiosiuose šalise. Kaip Jūs vertinate Anglijos banką? Ir ką Jūs manote apie teiginius, jog jeigu bankai persikeltų iš Junktinės karalystės į Eurozoną, jiems tektų gerokai padidinti savo kapitalą? Um, your... Ačiū dėl jūsų pirmojo klausimo. Kai mes parengėme savo turto supirkimo programą, galvojame ir apie tokią finansų politiką, kuri būtų palanki aplinkai. Šią programą mes rengiame visų pirma atsižvelgdami į stebėsenos politiką, rizikos valdymą ir vienodų galimybių sudarimą visiems. Ar turto supirkimo politika yra akivaizdžiai palankia aplinka ar ne? Ko gero ne, nes vienas iš mūsų pagrindinių kriterijų buvo uh, sukurti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Dabar dėl tinkamumo kriterijų. Jie buvo gana platus ir dėl to, e, tai reiškia, kad ir įvairių aplinkos saugos rytyje dirbančių įmonių akcijos gali būti supirkinėjamos pagal šią programą. Bet ar mes apsiribojame vien tik tokiamis įmonėmis? Ne nes mes e, norime ir suvaldyti riziką, ir suteikti galim, lygias galimybės visiems. Ar mes palankiai e, teikiame pirmenybę toms įmonėms, kurios e, dirba palankiai aplinkos prasme? Taip. Dabar dėl jūsų antro klausimo, jūs paminėjote keletą dalykų. Visų pirma, tai yra pagrindinė sandorio šalis. Uh, ir bankai, bei bankų persikėlimas, bei e, kokį poveikį galėtų turėti bankų persikėlimas. Junktinė karalystė neseniai priemė sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos ir taip dėl to mums būtų sunku kontroliuoti išorinės įmonės, norint e, užtikrinti euro stabilumą. Europos komisija dirba daug, norėdama užtikrinti pagrindinių sandorio šalių stabilumą. Gegužės ketvirtą dieną Europos komisija paskelbė savo komunikatą, kur yra numatyta daug įvairių alternatyvų, įskaitant ir griežtesnę stebėseną ES lygmenių bei persikelimo reikalavimus. Kol kas apie kitus pagrindinių sandorio šalių aspektus kalbėti per anksti dėl tų padidintų kapitalo reikalavimų. Tai yra svarbiau kalbant apie bankus, o ne apie pagrindinę sandorą šalims, šalis, bet tai gali būti aktualu ir joms, tai yra akivaizdu. Mes dar turime viską apmastyti. Vyksta ir konsultacijos, taip pat ir su susijusiu sektoriumi. Beje, mes nesame e, dėrybų šalis. Aišku, mes esame pasirengę pateikti savo nuomonę, bet mes nesame viena iš dėrybinių šalių. Ačiū. Thank you. Uh... Dėkuoju, Gunnar Hockmark. Dėkuoju. Mane visuomet stebina, kaip nori, mes visuomet e, parlamente ir Europos centrinė bankė kalbame apie institucijų pokyčius ir vengiame kalbėti apie sudėtingus politinius sprendimus, kurie reikalingi tam, kad galėtume gyventi labai svarbias struktūrinės reformas ir Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse. Man kartais atrodo, kad mes tiesiog ieškome atsakymų netinkamoje vietoje. Mes e, nenorime kalbėti apie e, e, augimo problemą susijų kurios atsiranda dėl taikomos pinigų politikos. Kalbame tiesiog apie tai, kad augimas yra nepakankamas. Situacija valstybės narėse labai skiriasi. Tai yra įtin aktualu, kai kalbame apie jų galimybės gyvendinti pinigų politiką. Ir jų augimo potencialai taip pat skiriasi. Tie skirtumai yra gan dideli. Esant tokioms sąlygoms, bendra pinigų politika sukuria labai daug problemų. Susidaro paradoksas tom šalims, kurios, kurioms labiausia reikia, kad jų ekonomika augo, labiausia kenčia nuo taikomų priemonių. Mano klausimas yra labai paprastas nors jums į jį bus atsakyti labai sunku. Taigi, kaip galima būtų spręsti šias problemas? Ir aš norėčiau žengti dar toliau ir jūsų paklausti, ar mes neturėtume kokiu nors būdu nustatyti tikslus, potencialus augimo tikslus atskiroms valstybėms narėms, tam, kad mes galėtume vertinti, kiek yra reikalingos struktūrinės reformos. Nes tais atvejais, kai nėra augimo, nėra ir struktūrinių reformų. Ir tai kelia problemų mums visiems. Taip, aš pritariu tam, ką Jūs pasakėte. Heterogoniškumas, įvairovė potencialiai gali veikti mūsų galimybės aukti. Tai yra silpnoji mūsų pinigų sistemos vieta. Ir ją sustiprinti, ją ištaisyti galima būtų tik tai vienu būdu. Reikia gyvendinti labai reikalingas struktūrinės reformas. Kaip bendra sistema galėtų pagelbėti valstybėms narėms tokiamis aplinkybėmis? Viena vertus, mes turime jau bendrą sistemą turime Europos semestrą, turime šalims skirtas rekomendacijas. Taigi, atsakymas būtų toks, mes turime tikrai iš esmės sustiprinti šią bendrą sistemą. Ir mums reikia, kaip jūs ir siūlėte, mums reikia taip pat ir turėti pažangos vertinimo rodiklius. Uh, Valstybės narės turėtų galimybę e, keisti savo patirtimi įgyventinant e, ekonomikos reformas. E, iš dalies mes jau turime tokią sistemą, kur yra taikoma šalių biudžetams, kai jie yra aptarinėjami visų valstybių narių. Aš manau, kad štai ko mums reikėtų šiuo metu. Gal aš galėčiau da, pratesti savo klausimą, aš visiškai jums pritariu, bet uh, Tam tikrą prasme, man atrodo, kad kai mes pradedame kalbėti apie struktūrinės reformas, mes pradedame kalbėti apie tuos dalykus, kurie patinka mums visiems. Tai mes sakome struktūrinės reformos ir visos šalis be abejo skiriasi, bet struktūrinės reformos labai svarbu. Mes puikiai žinome, kad mums struktūrinių reformų reikia, bet kai kurios tos reformos politinė prasme yra labai sudėtingos, Žinome, kas vyksta su stabilumo paktu. Mes turėtume kur kas griežčiau reikalauti, kad jo nuostatų būtų laikomasi. Ir mes visiškai neaiškiai, nenoriai kalbame apie stabilumą ir augimą. Tam, kad galėtume veikti šią, šias problemas, turėtume suprasti, kad reikia sustiprinti komisijos vaidmenį, Komisija yra sutarčių sergėtoja. Ji yra stabilumo ir augimo pakto sergėtoja. Ir komisija galėtų tapti, jei nesergėtų, bet bent jau pagrindinė jėga, kuri užtikrintų, kad valstybės narės laikytųsi nustatytų rodiklių, remtis kuriais įvertina jų struktūrinės reformos. Ir reikia pasinaudoti jau turimomis priemonėmis. Mes turime Europos semestrą ir šalims skirtas rekomendacijas. Manau, kad mums reikia veikti štai ką. Tai yra tą nusistatymą, kad liktai struktūrinės reformos yra tik tai valstybių narių reikalas, jų nacionalinis reikalas. Ne, bet taip nėra. Turime tą suprasti, nes jau kaip minėjau, tai, kad mūsų sistemoje yra per daug skirtumų, kaip tik ją susilpnina. Panas Marijas. Pone pirmininkė, aš norėčiau sugrįžti prie klausimų apie Graikijos banką, apie kurį kalbėjau anksčiau. Mes žinome, kad Graikijai nebus taikomas gyvybinės skatinimas. Ar jūs girdite tai, ką aš sakau? Girdite gerai, puiku. Taigi, ponė Pirinkė, sugrįžtu prie Graikijos centrinio banko klausimo, nes uh, jis nedalyvauja kiekybinio skatinimo programoje ir jūs nustatėte labai griežtas sąlygas e, tam, kad jį galėtų prisijungti prie šios programos. Tačiau kartu Graikijos centrinis bankas vis dėlto kitomis priemonėmis dalyvauja šioje programoje ir jis net išleido 40,5 milijardo eurų. Mes e, žinome, kas vyksta da, da, įmonių obligacijų e, rinkoje. žinome, kas mums primėtė visas sąlygas. Ir mano klausimas yra labai paprastas. Ar e, Graikijos centrinis bankas galėtų, išpirk, galėtų supirkti e, Graikijos bankų ir Graikijos įmonių obligacijas? Ir Nežinome, kad įvairių programų sąlygos e, skiriasi. Yra visiškai e, skirtingas dalykas supirkinėti vyriausybės obligacijas ir supirkinėti įmonių obligacijas. Ir dar vienas dalykas, pasiūlymas, kurį aš e, jau jums pateikiau. Jūs kalbėjote apie didelius skirtumus ES, kai kuriuose šalise stebimas yra ekonomikos augimas, kai kur ne. Ir matome, kad skirtumų yra nemažai. Kai kurios šalis išgyvena ekonomikos nuosmukį, kai kuriuose stebimas augimas, o jūs sakote pinigų politiką vienoda visiems, o ar nereikėtų kiekvienam nacionaliniam bankui leisti gyvendinti būtent tai šaliai, jo šalies labiausiai pritaikytą pinigų politiką. Taip, dar dešimt sekundžių ir tu tai įbaigsiu. Ir gal galima būtų atsižvelgti į, į jūsų užduodate tą patį klausimą, sako pirmininkas. No, I think, I I Man atrodo, kad aš jau atsakiau į šį klausimą. Dėl jūsų pirmosios pastabos. Kiekviena kiekvienos skatinimo programai taikomi yra atskiri kriterijai. Jūs minėjote banko obligacijas, jos neįeina į e, kiekybinio skatimo programas jokiose šalise. Taip, bet įmonių obligacijos e, patenka į program, programos aprepti. Taip, bet mes turime e, tinkamumo kriterijus taikyti kiekvienai programai. Dėkoju. Taigi mes turime baigti šią diskusiją. Atsiprašau, kad negaliu suteikti nariams galimybės užduoti klausimus spontaniškai. Bet dabar mes jau baigėme pokalbį pinigų politikos klausimais su ponu Dragi, kaip su Europos Centrinio banko pirmininku. Ir toliau tęsime pokalbį, kuriame ponas Mario Dragi kalbėjęs kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas. Bet pirmiausia, padarysime poros minučių pertraukėlę ir ko gero turėsime sugrupuoti atskirų narių klausimus, nes e, šiek tiek vėluojame.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 tęsti darbą, perėmėme prie trečio darbo tvarkės punkto, tai yra prie viešojo klausimo, kuriame dalyvaus ponas Mario Dragė, Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas ir negaiždamas laiko iš karto jam ir suteikiu žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariai. Man yra nepaprastai malonu kreiptis į Jūs kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkui. SRV da, veikia visoje Europos Sąjungoje, viso, apima visus sektorius ir todėl mes galime nustatyti rizikos veiksnius susijusius su besikeičiančia finansų sistema ir tuos rizikos veiksnius mažinti. Šie definansinės sistemos pokyčiai suteikia galimybių mūsų realiai ekonomikai, tačiau kartu finansinio tarpininkų vaidmenį vis dažniau atlieka ne bankai. Ir todėl mes turime išsiaiškinti, su kokia rizika tai yra susiję. Ir mes turime parengti priemonės, kurios padėtų mums mažinti riziką finansiniam stabilumui, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje finansinė sistema gali rasti to, tie rizikos veiksniai. Makroprudensinė politika labiausiai pasiteisina tuo met, kai yra pritaikoma laiku, siekiant e, sustiprinti mūsų asparumą ir sumažinti galimybę toms silpnybėms susikaupti finansinėje sistemoje. Šiandien aš kalbėsiu apie, apie valdybos darbą. Uh, kuris neapsiriboja vien bankais. Aš kalbėsiu apie šešėlinę bankininkystę. Ir man labai yra malonu Jums pranešti, kad sisteminės rinkos valdyba šiandien paskelbė antrąją ES šešėlininkės bankininkystės stebėsinės ataskaitą. Tai yra nepaprastai svarb, svarbi ataskaita, nes padeda mums gerai išsiaiškinti, kas vyksta šešėlinės bankininkystės sektorėje. Keli skaičiai. Šešėlinės bankininkystės sistema, ją, ją, suvoksime labai plačiai, tai, tai reiškia, kad jeigu jie apimtų visų investicinių fondų turtą, įskaitant ir pinigų rinkos fondų ir kitų finansinių institucijų turtą, sudaro uh, maždaug 38 procentus viso ES finansų sektoriaus turto. Bent jau tokius skaičius mes turėjome 2016 metų pabaigoje. Ir nepaisant to, kad 2016 metais šeši, ES šešėlinės bankininkystės turtas, turto augimas šiek tiek sumažėjo, jis vis tiek nuo 2012 metų padidėjo daugiau nei padidėjo 30 procentų. Žinome, kad vis, uh, Finansų sektoriaus atskiros dalys tarpusavį yra susijusios ir todėl makroprudentinė priežiūra vykdančios institucijos turi įvertinti e, dėl to atsirandančius naujus rizikos veiksnius ir silpnasias finansų sektoriaus vietas. Taigi, kas, kam turime skirti daugiausia dėmesio. Likvidumas, svertai, procikliškumas ir tarpusavio susietumas, visų veiksnių tarpusavio priklausomybė. Štai apie ką kalbama mano minėtoje ataskaitoje. Likvidumo rizikas, rizika ir rizika susijusi su svertu paveikia įvairių tipų investicinius fondus. Ir Aš kalbėsiu apie investicinius fondus, kurie investuoja į mažai likvidų turtą, siūlydami išperkamasias, dieninės išperkamasias obligacijas. Ir pernelik didelis svertas gali sustiprinti, da, e, pabloginti fin, e, sukretimą, su kuriuo susiduria finansinė sistema, nes e, investiciniai fondai gali paskubomis pardavinėti savo turimą da, turtą. Ir taip aiškiai parodo, kad svertas ir likvidumas tarpusavį yra su, uh, susiję. Ir da, finansinės, uh, finansinio sverto rodikliai naudojantis investiciniai fondai jautriau reaguoja į turto kainų pokyčius streso sąlygomis. Ir nes jie nori panorėti mažinti finansinio sverto rodiklį, greitai paskubomis parduodami savo turimą turtą. Atsižvelgiant į tai, kad kad e, šešėlės bankininkistės sektorius auga, mes nagrinėjame su likvidumo skirtumais ir svertų susijusią riziką ir kaip jie paveikia įvairių investicinių fondų da, o, tipus. Apie tai kalbėsime ateityje, kitame mūsų susitikime. Bet to su finansiniu svertu ir likvidumu susijusi rizika kartu su procikliškumu turi būti nuolat stebima. Ypač atsižvelgiant į tai, kas vyksta su išvestiniais popieriais ir vertybinių popierių finansinėmis operacijomis. Mes žinome, kad vykdant operacijas su išvesniais vertiminiais popieriais, sandorių šalių kredito rizika gali būti mažinama, užtikrinant turtų silpnasias vietas, taikant garantinės įmokas. Vertės mažinimo koeficientas gali apsaugoti da, sandorio šalis, ypač tuo atveju, jei įkaito vertė sumažės ir nuo garantinės įmokos ir vertės mažimo koeficiento priklu, o, didelė dalimi priklauso mūsų finansinės stabilumas. Tam matome, nes vertybinių, nuo vertybinių popierių operacijų įkaito vertės mažinimo koeficiento priklauso gaunamas finansavimas bet e, garantinės įmokos ir vertės mažimo koeficientai gali būti procikliški. Ir mes ataskaitoje pateikėme įvairias priemonės, kurios turėtų padėti sustiprinti mums reikalavimus susijusius su garantinė įmoka ir vertės mažinimo koeficientu. Mes suprantame, kad gyvendinti tas priemonės nebus labai lengva ir todėl mes kalbame ir apie būtinybę toliau e, dirbti. Toliau, šešėlinės bankininkystės stebėsnios ataskaitoje taip pat kalbama ir apie tarpusavio priklausomybę ir, uh, uh, ir išplitimo uh, riziką šešėlinės bankininkystės sistemą ir apie tai, kaip ta rizika gali, kokiais kanalais jį gali sustiprinti sistemos patiriamą sukretimą. Ta tarpusavio susietumą, priklausomybę reikia stebėti tam, kad mes galėtume išsiaiškinti, kokiais būdais gali išplisti rizika finansinio streso sąlygomis. Europos rinkų infrastruktūros reglamentas e, suteikė mums nemažai duomenų apie išvestinių vertiminių popierių operacijas. Ir ši inform informacija padeda mums geriau įvertinti riziką, su kuria susidurime išvestinių vertiminių popierių e, rinkoje. Ir e, šešėlinės bankininkystės stebėsnios ataskaitoje pirmą kartą yra išnagrinėjama e, dėl to reglamento e, surinkta informacija. Ir mes nagrinėjame, kokie egzistuoja ryšiai tarp įvairių šešėlinės bankininkystės subjektų iš visinių vertybinių pobėrių rinkose. Ir mes išsiaiškinome, pavyzdžiui, kad nebankinėms finansinėms, nebankinėms finansinėms institucijoms tenka labai didelė dalis uh, prieky, nereg, priekyba susijusi su nereglamentuotais sandoriais. Ataskaitoje taip pat kalbama apie tai, kad 60 procentų visų ES bankų yra viena per kitaip susiję su šešėlinė bankinė, bankininkystė. Uh, Ir ypač, kai dažnai tos šešėlinės bankininkistės subjektai būna ne ES subjektai. Tai rodo, kad bankininkystės, įprastinės bankininkystės ir šešėlinės bankininkystės subjektai yra susiję visame pasaulyje. Tai reiškia, kad mums reikia gerai stebėti su tuo susijusiu riziko. Uh, Neseniai patobulinti tas reglamentavimas be abejo padarino situaciją, tačiau iššūkių vis dar tebe išlieka. Pavyzdžiui, mums reikia papildomų pastangų tam, kad mes galėtume vis dėlto rinkti daugiau mums reikiamos informacijos, tam, kad galėtume geriau reaguoti į tarp valstybinius rizikos veiksnius, tam, kad galėtume veikti nuosekliau ir kad galėtume geriau suvokti, kaip veikia visi šešėlinės bankininkystės subjektai. Be papildomų duomenų mums taip pat reikėtų gerinti ir šešėlinių nebankinių institucijų, šešėlinės bankininkistės subjektų uh, uh, poveikio vertinimą. Ir dabar šiek tiek norėčiau pakalbėti apskritai apie makroprudencinę priežiūrą. Uh, Buvo padaryta daug pažangos pastaruoju metu, e, nagrinėjant šešėlinės bankininkystės sektorių. Galiu pateikti Jums vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, EOPA at, 2015 metais atvyko, atliko pirmąjį pensijų fondų uh, finansinio streso testą. Ir parengė, neseniai pakartojo tą testą, remdamasi įvairiais scenarijais. Tačiau makroprudencinė priežiūra, kurie apimtų ne bankus, bet kitas nebankinės finansinės institucijas, vis dar yra formuojama. Ir būtent todėl mums reikia nustatyti labai lankščias makroprudencinės priežiūros priemonės, kurios atsižvelgtų ir į likvidumo ir finansinio sverto reikalavimus. Mums reikia išnagrinėti įvairius, įvairias galimybės ir praplėsti dabar taikomą reglamentavimą. Be to, reikėtų, kad būtų rengiami, pažiūrėjau, atskirų finansinių institucijų, tokių kaip draudimo bendrovės, finansinės padėties ataskaitos. Mes patikėme savo pasiūlymus Europos komisijai ir pasakėme, kad makroprudencinės priežiūros institucijos turi turėti pakankamai joms reikalingų, joms reikalingų priemonių, kad galėtų tinkamai reaguoti bet kokius sukretimus. Ir baigtamas noriu pasakyti, kad tam, kad makroprudencinės priežiūros politika būtų gyvendinama gerai, mums reikia turėti gerai parinktas makroprudencinės priežiūros priemonės. Mes matome, kad kad valstybės narės jau imasi veiksmų įvairiuose sektoriuose, skaitant ir gyvenamojo būsto e, sektorių. Neseniai e, sisteminės rizikos valdyba paskelbė makroprudencinės priežiūros politikos ataskaitą, kurioje yra paminėtos visos e, priemonės, kur valstybės narės ėmėsi 2016 metais. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū. Kaip jau minėjau, dėl to, kad turime mažai laiko, klausimus reikės sugrupuoti. Ir klausimams skirtas laikas bus pusantros minutės. Visų pirma, žodis ponui Kirčios. Ačiū pirmininkė, noriu paklausti pono Dragio nuomonės apie Graikijos bankų sektoriaus e, padėtį ir jam kylančią riziką. Girdėjome įvairių vertinimų, teigiamų ir neigiamų. Ir tai reikia įvertinti. Pavyzdžiui, blogos paskolos, jų kiekis, jų skaičius e, yra grėsmingai didelis ir e, prieš buvusi Graikijos premjerą buvusi e, bra, Graikijos centrinio banko vadovą, e, ECB vicepirmininką, buvo įvykdytas išpolės, tikriausiai teroristai norėjo nusiųsti žinę dėl bandymų pertvarkyti bankų sistemą ir išvalyti ją nuo blogų paskolų. E, bet kai kurie Graikijos bankai jau dirba pelningai ir jų akcijų vertė biržoje pastaraisiais mėnesiais išaugo. Ar jūs manote, kad sisteminę riziką įmanoma e, kontroliuoti ir Graikijos bankai gal, gebės geriau finansuoti ekonomiką vidutinės trukmės laikotarpiu, ar galbūt pasikartos praeities problemos, dėl kurių teko rekapitalizuoti bankų sektorių. E, Pone Bereš, toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija ką tik paskelbė savo naująjį pasiūlymą dėl e, bendrosios, dėl bendrų kapitalų rinkų ir taip pat išsakytas nuokastavimas dėl ekonominės stabilumo situacijos. Ar ESRB vardu kalbėdamas jūs manote, kad turite visas priemonės ir galimybės kontroliuoti rinką. Pavyzdžiui, de, pavyzdžiui e, pavertimo vertybiniais popieriais rinką. E, e, situacija atskiriuose valstybėse narėse. Ir kaip mes siūlome reikėtų įvertinti, duodant, teikiant potencialias paskolas, reikėtų įvertinti paskolos gavėjo e, finansinę situaciją. Ar jūs numatote galimybę įsikišti vidutinės trukmės laikotarpį tokiais atvejais siekiant užtikrinti stabilumą? Marijas Notis. Ačiū, ponė pirminkė, ponė Dragi. pagal trečiąjį pasiūlymą 25 milijardai eurų numatyti skirti bankų rekapitalizacijai, tačiau tik 5 milijardai iš tikrųjų buvo skirti e, tam tikslui, o 19 milijardų eurų yra dar numatyti pagal trečiąją Graikijos pertvarkymo programą. Tačiau norėčiau pasakyti, kad daugeliu graikų yra iškilusi grėsmė prarasti savo būstą, nes jų, jų, jų žmonės turi skolų. Ar jūs svarsytumėte galimybę pasitelkti viešųjų fondų skolas tam, kad būtų galima finansuoti tokią situaciją? Uh, nes bankų rekapitalizacijai skirta tik 4,5 milijardų eurų. Reiktų padėti bankams atsikratyti blogų paskolų. Galbūt bus pas... Prisiminkime, koks modelis ko... buvo pritaikytas Kiprui. Ar toks pat modelis bus siūlomas ir E, pasinaudojant tų fondų lėšomis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dragi. Noriu dar kartą su jumis pasisveikinti. Viena didžiulių, didžiausių rizikų, su kuriamis susidurėme, yra susijusi su kibernetiniais nusikaltimais. Žinome, neseniai uh, apie neseniai įvykusi išpolį e, kibernetinėje erdvėje, kuomet buvo reikalaujama išpirkos už įkaitais paimtas duomenų sistemas. Noriu paklausti, ar, na, kalbant apie jūsų organizaciją ir nacionalinės kompetitingas institucijas, yra pakankamai dėmesio skiriama kibernetiniam saugumui, Ar jūs manote, kad šiai sričiai reikėtų skirti daugiau dėmesio atliekant bankų testavimą nepalankiomis sąlygomis, nes tampame vis labiau priklausomi nuo šios e, pramonės skaitmeninimo. Turiu klausimą ir apie klyringą bei pagrindinę sandorio šalis. Ar ne, ne, nebijote, kad atsižvelgiant dabartinę politinę situaciją, kai kalbame apie euro e, klyningų sistemos lokalizacija. Galbūt, ar negali tai būti, kad Trumpo administracija pareikš, kad e, atsiskaitimas klyningas JAV doleriais turėtų vykti tik jungtinėse valstijose? Na, aš norėčiau išgirsti, ką jūs apie tai mato, manote. Turiu dar vieną klausimą ir žvelgiu pirmininką, turėsiu išduoti atrodo kitą kartą. Ačiū. Toliau Dimitri Papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą apie savo šalį Graikiją. Europos centrinis bankas yra vienas iš to banko steigėjų ir jūs bei kiti atstovai visose pareiškimuose teigia, kad Graikijos ekonomika turi atsigauti ateityje ir kad reikia daugiau ją pasitikėti ir kad reikia iškaus kelio gairių plano tam, kad 2018 rūpjūti mano šalis vėl galėtų pradėti skolintis rinkose už e, padorės palūkanas. Jūs išreiškite apgailestavimą dėl to, kad nėra Eurogru, ne, Eurogrupės, e, Eurogrupės posėdė 22 gegužės E, posėdėje 22 dienos nepasiekė sutarimo. Ar jūs tikitės, kad busimuose susitikimuose pavyks patvirtinti kelio gairių planą, kad ir jūs savo ruoštų galėtumėte parengti vertinimą, kurį jūs rengite ir galėtumėte įtraukti Graikiją į kiekybinio skatinio pro, programą? Kiek dar, kol kiek dar Graikijos žmonės ir Graikija turės mokėti už Dublino vyriausybės ir TVF veiksmus. Graikijos žmonės nori aiškaus kelio gairių plano. Kada? Kada baigsis e, šis nuolatinis atidėliojimas? Um, Ačiū. Pabandysiu atsakyti visų pirma į klausimus apie Graikiją. Nors Graikija konkrečiai nebuvo svarstyta jokiame e, valdybos posėdėje pastaruoju metu. Kalbant apie Graikijos bankininkistės sektorių, čia pasiekta puikios pažangos, ypač įvertinsime pasiekta Graikijos bankų kapitalizacija. Neturiu konkrečių skaičių, bet dabar viskas yra dešimtimis kartų daug geriau nei anksčiau. Bet išlieka labai daug blogų paskolų šalies bankuose. Tai apsprendė ir krizė, taip pat ir anksčiau e, visis bankininkistės sistemoje egzistavę defektai dabartinėse programuose yra numatyti daug veiksmų, kurie yra būtini tam, kad būtų užbaigta peržiūra. Ir jei tie veiksmai, kurių turimtis bankai, vyriausybė, e, patvirtindama naujus įstatymus bei kurdama neteisminių ginčių sprendimo sistemą, kurios pagalba galima būtų atsikratyti blogų paskolų, e, tai aktualu visoms šalims, kurio, kurioms, kurios neturi tokios sistemos. E, Taip pat aktualu toms šalims, kuriuose bilinėjimasis teismuose yra ilgas ir brangus ir tai nepadeda atsikratyti blogų paskolų. Tai aktualu šalims, ypač toms šalims, kuriuose yra daug blogų paskolų. Kaip žinome, blogos paskolos yra paveldo problema. Kitaip sakant, jos atsirado praeitįje Ir tai yra. Aps, tai, tai, tai yra tinkamą ba bankų sistemos veikimą apsunkinantis veiksnys. Atsiranda ir, nu, taip pat atsiranda naujų blokų paskolų, bet čia jau kalbu ne apie Graikiją. Tai problema, kurią bandoma spręsti gyvendinant dabartinę programą. Ir jei visi numa, joje numatyti veiksmai bus įgyvendinti, viskas laik, išsispręs laiku. Jūs minėjote Lukas Papadimos. Jis puikiai dirbo kaip ACB vicepirmininkas, jis buvo puikus premjeras ir tai yra mano geras draugas. Ir aš norėčiau pareikšti e, tai ir išreikšti solidarumą jo atžvilgiu ir asmeniškai nuo savęs ir visos ACB valdybos e, ir valdymo tarybos narių vardu. Toliau kalbu apie Graikiją. Ko aš tikiuosi iš kito Eurogrupės posėdžio? sutarimas dėl skolos, taip pat dėl to, kokios priemonės Graikijos įsiskolinimą padarytų tvariu. Tai diskusija šiuo klausimu dalyvavo Eurogrupės nariai ir TVF atstovai. Ir abi pusės turi susitarti. Tai vienintelis dalykas, reikia pasi, kurį reikia įgyvendinti. Kiekybinio skatinimo programa Graikijai nėra savaime suprantamas dalykas. Mes turime parengti nepriklausomą savo vertinimą ir įvertinti ir e, skolos tvarumo e, pablogėjimo scenarijų. Bet noriu pasakyti, kad įsipareigojimai, prisėmė, kurios prisėmė ACB, komisija ir kiti, automatiškai nereiškia, kad e, taryba automatiškai priims sprendimą tuo klausimu kitame savo posėdėje. Toliau, kokios makro priemonės yra prieinamos kapitalų sąjungai. SRB tikrai palaiko kapitalo rinkų sąjungos kūrimą Europoje. Mes už tai, kad būtų įvairinami finansavimo šaltiniai. Tačiau mes nepamiršime ir to, kad įstatymų kuriejams reikalingos priemonės, jie, kurios leistų sušvelninti naujus rizikos veiksnius, siejamus šiuo atveju su kapitalo rinkų sąjunga ypač šešėlinės bankininkystės sektoriuje, kuris nepaprastai išsiplėtė ir toliau auks. Mes nesame kalbėję apie finansinių technologijų plėtotę, bet tos technologijos labiausiai plečiasi ne bankų sektoriuje. Todėl reikės protingų rizikos ribojimo priemonių ir čia vertinant įvairiausius aspektus ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad yra peržiūrimas e, priežiūros agentūrų reglamentas, tai noriu dar kartą pasakyti, kad mes ir toliau daug dėmesio skirsime šiam klausimui. Žinoma, yra įvairiausių priemonių, kurios apribotų galimybės e, prisijimti naujų padidinti skolą, prisimti naujų įsiskolinimų. Bet tai būtų sėtina su rizikos ribojimo priemonėmis taikytinomis šešėlinės bankinėse sektoriuje ateityje. Kibernetiniai išpoliai. Jie nusipelno tikrai didžiausio mūsų dėmesio, tai yra prioritetinis klausimas. Visi suvokia, kad Tai dabar yra pati svarbiausia problema. Paskutinėme didžiojo septynetuko finansų ministrų susitikime e, daug dėmesio buvo skirta šiam klausimui. Ir beje, ši problema dabar yra svarstama ir sprendžiama beveik visose tarptautiniuose forumuose. Žinoma, ją svarsto ECB bei nacionalinės kompetitingos institucijos. Konkrečiai atsakant į jūsų klausimą dėl bankų testavimo nepalankiamis sąlygomis ar, ar, ar, ar tyriamas kibernetinių išpolių scenarius. Dabar tai vykdo Anglijos bankas. Mes tą klausimą sprendžiame vykdyti, vykdydami eurozonos priežiūrą. Ir be abejo, tai klausimas susijęs su bankų e, testavimu nepalankomis sąlygomis. Dėl lokalizavimo politikos. Kaip jau sakiau, mums sunku pas, pasakyti, koks geriausias galutinis susitarimas yra, e, bus patvirtintas, ko, kokį sprendimą šalis pasirinks, nes mes nesame to susitarimo šalimi. Mums svarbiausia, kad, kad ir koks su, susitarimas būtų pasiektas, kad mums būtų patikėtos rimtos priežiūros ir stebėsenos galios, galimybė stebėti, kaip vyksta atsiskaitimas eurais, ypač jei tai ir visa veikla, kuri gali būti aktuali euro stabilumui. O kaip su blogomis paskolomis Graikijoje? Jūs nesakėte į mano klausimą. lėšos skirtos e, bankų rekapitalizacijai. Aš atsakiau jūsų klausimą, nes pasakiau, kad Graikijos situacija nebuvo e, svarstyta. Aš nežinau, ką su tais pinigais norite daryti. Mes kalbame apie SRB klausimus. Filipas Lambertsas. Ne, jo nėra. Barbara Kapel. Danke, Herr Vorsitzender, Herr. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Dragi, jūs kalbėjote apie antrą šešėlinės bankininkystės ataskaitą. Sakėte, kad tai labai paplitęs fenomenas ir kad šešėlinėme sektorėje sukaupta tikrai daug turto. Toje globalioje ataskaitoje apie šešėlinę bankininkystę teigiama, kad kyla problemų dėl duomenų iš Kinijos gavimo. Naujausi duomenys yra tik 2010 metų. Ar Kinijos institucijos pakankamai bendradarbiauja su Europos centriniu banku? Ar jos teikia e, reikalingus duomenis, o gal jūs rėmėtės kažkokiais tai trečiais šaltiniais, iš kur gavote duomenų? Dar vienas klausimas. dėl ataskaitos apie 20 šalių e, rizikos ribojimo makrolygių institucijas. Yra tokių šalių, kur tokių e, e, priemonių dėl rizikos ribojimo makrolygių dar nesimta. Viena iš tokių šalių yra Italija. Ar kažką darysite su Italija? ir e, noriu Jūs pasirauti, kokie yra Jūsų prioritetai dėl rizikos ribojimo makro lygių Italijoje. Ačiū, Marko Valį. Ačiū, pirmininkė, e, e, pirmininkė Dragi. Noriu Jums pateikti klausimą dėl europinių obligacijų, saugių obligacijų. Dabar kalbam apie tai, kad galbūt bus nu, nutraukta turto supirkimo programa ir kad padidės palūkanų norma, ar dėl to nepadidės kai kurių šalių, tarp jų ir Italijos, įsiskolinimas. Ar nebus numatytas rizikos pasidalymo solidarumo mechanizmas su tomis šalimis, kurios patiria sunkumu. Ar vis dėlto galbūt obligacijos bus skirstamos e, pagal šalis ir jų keliamą riziką? Kaip Jūs manote, reikėtų e, kažkaip tai atsižvelgti valstybių narių e, keliančias, e, keliamą riziką, superkant obligacijas? tikrai norėčiau e, sužinoti, ką Jūs manote apie tokią keliamą riziką. Nes dabar kalbame tik apie turto supirkimo programą. Manau, kad Jūs vis dėlto esate tikrai labai europietiškų e, pažiūrų. Įdomu, ką Jūs manote apie e, tokį rizikos ribojimą europinių lygmenių. Ponas Man. Ačiū. Aš norėčiau pasiteirauti dėl nekilnojamo turto. Daug žmonių prašo paskolų nekilnojamam turtui įsigyti. SRB metų pradžioje sakė, kad neišvelgia jokio pavojaus, kad susiformuos nekilnojamo turto burbulas. Aš skaičiu tokį vertinimą, tačiau Tarptautinis valiutų fondas uh, sako, kad yra nemaža rizika, jog gali perkaisti nekilnojamo turto rinką. Dėl to kreditoriai gali patirti e, riziką. Taip pat kai ekonomistai sako, kad dabar yra rizika tam tikrose dideliuose miestuose. O koks yra SRB vertinimas dėl padėties? nekilnojamo turto rinkoje, pavyzdžiui, Vokietijoje, bet ir kitose šalise. Thank you. Last question. Ačiū, panas Fernandas. Paskutinis klausimas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė Dragi, už tai, kad pas mus atvykote. Turiu porą trumpų klausimėlių. Visų pirma, per Vonšberes anksčiau iškeltas e, klausimas dėl pavirtimo vertybiniais popieriais. Mes dabar dėl to deramės su taryba. Jau yra e, parengtas tekstas, kur kalbama apie rizikos ribojimą makrolygių vertybinių popierių rinkose. SRB tektų atsakomybę įvertinti rizikos ribojimą tam tikrose šalise. Ir būtent su tuo susijęs e, mano klausimas. Kaip Jūs manote, ar valdyba yra pajėgia atlikti tokią užduotį? Na, o kitas klausimas apie blogas paskolas. E, jau buvo teirautasi dėl blogų paskolų Graikijoje. Ar yra darbo grupė, kuri rengia europinę atsaką dėl e, blogų paskolų? Ir jeigu taip noriu pastarauti, kaip ten sekasi dirbti? I, I Ačiū. Atsakysiu klausimus eilės tvarka, bent jau taip tikiuosi. Dėl Kinijos. Kinijos vyriausybė iš tikrųjų neteikia mums duomenų, bet mums tai ir nesvarbu, mums svarbus europiniai duomenys. Dėl Italijos šiuo metu Italijos vyriausybė rengėsi patvirtinti atitinkamą įstatymą. Dėl tų obligacijų, europinių saugių obligacijų. Taip, apie tai vyksta diskusijos. Suburta darbo grupė, jai e, e, vadovauja Airijos banko valdytojas, Taip labai trumpai galėčiau pasakyti štai ką. Buvo patiktas pasiūlymas dėl prekybos dideliais obligacijų kiekiais, bet tai nereiškia bendros atsakomybės. Tai e, jokių būdų negali pakeisti europinių obligacijų. Europos centrinio banko valdančioji taryba tą prieėmė domen ir šiuo metu būtų per anksti užbėgti įvykiams už akių. Mes esame įsitikinę, kad galbūt iki metų pabaigos, gal iki lapkričio mėnesio darbas bus baigtas ir pasirodys baigiamoji ataskaita. dėl e, nekilnojamo turto gyvenamųjų namų. Nekilnojamo turto kainos išaugo, ypač dideliuose miestuose, turiuomenį Vokietiją, Niderlandus, Austriją ir vairias kitas šalis. ECB e, įspėjo tas šalis ir beje, apie tai mes jau kalbėjome ir praėjusiais metais. Dabar dėl kainų įvairiose šalise ne vien tik tais dideliuose miestuose. Mes bandėme įvertinti, ar apskritai galima sakyti apie nekilnojamo turto rinkos perkaitimą tam tikrose šalise. Mes manome, kad nekilnojamo turto kainų vidurkis atitinka istorinius duomenis. Taigi mes nemanome, kad e, sistemiškai rinka gali perkaisti. Galbūt tai atsitiks tam tikrose rinkos segmentuose, rinkos vietose, bet nesistemiškai. Mes fiksuojame, kad e, nekilnojamo turto kainos auga, tačiau tai atitinka ir e, kredito, tai atitinka ir paskolų portfelio augimą. Taigi viskas vyksta labai normaliais tempais. Matome, kad namų kainos auga, bet nematome svirtinio poveikio. Vis dėlto, kai kur taip atsi gali atsitikti. Štai vienoje šalyje daug e, nekilnojamo turto savininkų, patiria nuostolių, nes jų įsiskolinimai yra didesni negu kad namų vertė. Jeigu būtų atvirkščiai, tai aišku, jų padėtis būtų palankesnė ar pagerėtų finansinis stabilumas. Ir galiausiai dėl pavertimo vertybiniais popieriais. Be abejo, aš esu įsitikinęs, kad E, Europinės e, sisteminės rizikos valdyba gali imtis priemonių rizikos ribojimo makrolygių srityje. Mes stebime diskusijas Europos parlamente apie pavertimą vertybiniais popieriais. Ir iš esmės ECB pritarė tam, kas pas jūs sakoma. Tik mes siūlytumėm laikytis atsargaus požiūrio dėl rizikos apribojimo koficijento. Jeigu mes norime taikyti šį instrumentą realios ekonomikos sąlygomis, tai tuomet e, instrumentas vis dėlto turi būti gana saugus. Jeigu rizika būtų ribojama per nelyg, tai būtų tuomet sunku sėkmingai tokį instrumentą naudoti. Dabar dėl blogų paskolų. Kaip ir ankstesnių klausimų, taip ir čia, kalbant apie blogas paskolas ir, pažiūrėjau, Graikiją, patys bankai turi imtis priemonių, vertindami riziką, išieškodami įsiskolinimus, Reikėtų kovoti už tokią aplinką, kuri skatina blogas paskolas. Taip pat keičiasi ir įvairios išieškojimo procedūros, galima kai kur susitarti ir neteisminę tvarką. Gali būti naudinga sukurti e, turto valdymo įmonę, bet tai nebūtinai išspręs visas problemas nacionalinių lygmenio, to labiau neišspręs problemų europinių lygmenių. Mes su didžiuliu susidomėjimu stebime, kas vyksta, bet tikrai nemanome, kad to pakaks. Reikės ir kitų veiksmų ir dažnai jie yra skausmingi. Bet jų reikės norint šią problemą spręsti. So... Labai ačiū. Galime baigti ir antrą klausimą. Kaip visada, klausimas buvo be galo naudingas ir įdomus. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui Dragi už tai, kad jis pas mus atvyko. Tikrai klausimas buvo labai ilgas, intensyvus, bet be galo naudingas mūsų busimam darbui. Tai taip pat naudinga palaikant mūsų nuolatinį dialogą. Ačiū.